Guten Morgen, liebe Kolleginnen. Labas rytas, gerbiami kolegos. Sveikinu susirinkusius jūs į aplinkosaugos komiteto posėdį. Šiandien ryte mes daug balsuosime. Tikiuosi, kad visi atsinešėte savo balsavimo korteles. Ir prieš pradedant balsuoti, kažką norėjo pasakyti Linda McKevin. Prašau. Thank you, thank you, to... Dėkoju, pirmininkė. Mes e, atradome, kad yra lobistų medžiaga dėl maisto e, skaidrumo. Šiame parlamente yra daug lobistų grupių, tačiau norėčiau paprašyti e, sekretariato, kad ateityje neleistų lobistams eiti į posėdžių salę ir dalinti medžiagą posėdžių salėje. Dėkuoju. Man atrodo taip pat, turime iš tiesų stebėti situaciją. Atrodo, kad šį kartą sekretariatas nieko nematė. Gal Dagmar. Norėčiau apie tą patį mm, pakalbėti, aš komitete neseniai e, dirbu ir parlamento, parlamento nario uždavinys e, nėra e, spręsti tokias problemas. Tai yra tikrai netinkamas būdas ir kaip žinote, parlamente yra nagrinėjamos naujos elgesio taisyklės ir naujos skaidrumo taisyklės. Todėl kaip mes turėtume palaikyti ryšius su e, išorės pasaulio ir su lobistų grupėmis. E, aš norėčiau pasakyti, mums to reikia, tačiau e, kas beselgtų taip, kaip elgesi dabar, aš pasistengsiu, kad būtų kaip, kaip galima griežtesnės taisyklės patekti į parlamentą ir kiekvienas, kas bandys tai pasi padaryti, pasigailės. Gut, ich beschwer mich, ich habe nichts bekommen hier oben. Gerai, aš galiu pasakyti, kad aš nieko negavau. Čia prezidiume viršuje tikrai nieko negavome, nieko nepastebėjome, bet šiaip e, jūsų išsakytą žinę priemėme ir tikriausiai čia buvo išdalinti tie tekstai dar prieš mums susirenkant į salę. Pereiname prie aštunto darbo tvarkės punkto tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros elektro, elektroninėje įrangoje apribojimas, nauja redakcija. Pasisakys Satu Hasi, jie atstovauja pranešėją. Uh, Ačiū, ponas pirmininkė, aš atsiprašau ponios Evans vardu, kur yra pranešėja ir negali šiandien dalyvauti e, ir ji norėjo pasakyti, kad šią taisytą versiją yra siekiama suderinti dokumento versiją e, su galiojančiu e, reglamentu. Reglamentas e, jau priemė pirmos varstymo poziciją ir kovo pirmą dieną šiais metais dokumentas įsigalėjo, tačiau direktyva negalėjo būti paskelbta iki tos datos. E, kadangi teisinės tarnybos tiek parlamente, tiek taryboje e, sako, kad bet koks teisės aktas e, paskelbtas po kovo pirmosios dienos šiais metais negali pristatyti procedūrų remiantis senosiomis komitologijos procedūromis. Todėl būtina priimti šį teisimą. Dėkuoju. E, e, Dėkoju, tai tuomet balsuoj, balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, kas už, kas prieš, taigi apsispręskite, pradedame balsuoti. Apšimus bendit. Balsavimas baigtas. 56 už, niekas nebalsavo prieš, ne vienas nesusilaikė, taigi vienbalsiai primtas, sveikinu pranešė. Toliau devintas darbo atvarkės punktas, taip pat tai yra klaidų ištaisimas, falsifikuoti vaistai. Čia taip pat balsuosime tik vieną kartą dėl viso dokumento, taip pat balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Vėl vienbalsiai 54 už, ne vienas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė, taigi priimta. Toliau bus ilgesnis balsavimas. Tai yra direktyvos nuostatų dėl valstybių narių galimybę savo teritorijoje riboti ir drausti GMO auginimą dalinis keitimas. Pranešėja Korin Lepage. Kristina Kortinės norėtų pasisakyti. Prašau. Mu muchas gracias, señor presidente. Yo quería advertir. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė, norėčiau kreipti dėmesį į tai, kad e, už šį dokumentą buvo atsakinga kita kolegė, tačiau jo šiandien nėra. Ir aš ją pavaduosiu, noriu pasakyti, kad darbo grupėje nebuvo skirta šio klausimo svarstymui pakankamai laiko ir mes visą laiką siūlėme nukelti balsavimo, nes buvo nepakankamai laiko skirta diskusijoms. Šis dokumentas dar turėtų būti pagerintas, nes priešingą atveju sulauksime problemų taryboje. Ir čia kartojama labai daug pasiūlymų ir kuris dalykus apskritai reikėtų pagerinti. Mano frakcija negali suprasti, kodėl taip skubama ir e, verčiamasi per galvą patvirtinant šį svarbų dokumentą. Žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, mes paskeisime mintimis dabar apie šio dokumento tekstą. Dokumentas buvo parinktas remtis komisijos pasiūlymų, kuriame numatyti papildomi įgaliojimai valstybėms narėms e, susijęs su genetiškai modifikuotų augalų auginimu apribojimu. Ir e, pirmiausiai norėčiau padėkoti administracijos atstovams, kolegoms, praneš, e, padėjėjams, taip pat šešėliams pranešėjams visiems, kurie prisidėjo prie šio dokumento teksto rengimo. Dėkoju taip pat poniai Gutierės. Ji pageidavo skirti daugiau laiko šio dokumento svarstymui. Mes svarstėme galimybę nukelti balsavimą vienai savaitai, kad Europos liaudės partijai būtų suteikta daugiau laiko. Deja, tai nebuvo įmanoma, nes 19 dieną vyks antrasis svarstymas dėl vartotojų informavimo ir e, todėl būtų reikėjo nukelti balsavimą į gegužės mėnesį ir viskas būtų sujaukta, todėl privalome balsuoti šiandien. Žinau, kad e, tai nėra pats tobuliausias sprendimas, tačiau pasaulis nėra tobulas ir šis dokumento tekstas, kuris jums yra pateiktas, yra pakankamai tolygus mano nuomonė. Viena vertus buvo pareikšta įvairių abejonių ir pageidavimų, kuriuos nėra taip paprasta tarpusavėje suderinti. Šiame tekste numatoma galimybė valstybėms narėms e, imtis platesnio masto veiksmų, tačiau taip pat bendrijos mastu yra numatoma galimybė atlikti tam tikras peržiūras. Tai taip pat užfiksuota ir siūloma dokumento tekste. Mes siekiame e, sustiprinti teisinį saugumą, pasirinkdami atitinkamą teisinį pagrindą ir e, siekime, kad nebūtų pažeistas bendrosios rinkos taisyklės, e, bet to siekime, kad 2008 metų gruodžio mėnesio tarybos išvados taip pat būtų įgyvendintos ir mes visi siekiame jų laikytis. Būtent to siekiama šiuo pasiūlymu, kuris jums pateiktas. Dėkoju dar kartą visiems, kurie daug laiko skyrė siekiant kompromiso ir dėkoju už jūsų indėlį. Pirmininkas dėkoju, pradėsime balsuoti. Trys identiški pakeitimai. E, Sabinė Vilč atsijima savo pavardę. E, taigi 10.11.12, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar teikiu balsuoti. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritartas. Konsoliduotas pakeitimas numeris 2, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Trečiasis konsoliduotas pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Septintasis konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis konsoliduotasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Gidavote pasitikslinti. Gerai, pradedame balsuoti. Dėl aštuntojo konsoliduotojo pakeitimo. Vienu liaudės partijos ir vienu socialistų atstovu balsuoja per daug. Dar vis lieka vienas papildomas socialistų balsas. Balsuoti baigiame. 31 už 27 prieš pritarta. Ar yra kokiu nors sunkumu? Ačiū pirmininkė, aš neturiu balsavimo kortelės kartu su savimi. Ar galėtumėte priskaičiuoti mano balsą? Už Dėja, balsuojant elektroniškai mes e, tik tai e, elektroninio balsavimo rezultatus priimame, tačiau galėtumėte pasiūsti savo padėjėją atnešti jums balsavimo kortelę. Vertėtų taip pasielgti. Dabar devintasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtasis konsoliduotasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tryliktasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta, konsoliduotasis 14, kas už, prieš susilaikė pritarta, konsoliduotasis 15, kas už, prieš susilaikė pritarta, 16 kompromisijos pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, 17 konsoliduotasis, kas už, prieš susilaikė, taip pat pritarta. Dabar balsuokime dėl atskiriems straipsniams teikiamų pakeitimų. Penkiasdešimt penktasis Stas Aukenšlyter ir Ivazikas už prieš susilaikė pritarta. 56. Norite pasitikslinti pirmiau dėl 55. Gerai. Pradedame balsuoti. Labai aktyviai dalyvauja balsavime Europos liaudės partijos atstovai. Trys jų turėtų ištraukti savo korteles. Dabar viskas gerai. Balsuoti baigiame. Pritarta. 56 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta tą pačią balsų daugumą. Toliau 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar verskime šeštąjį puslapį, devintasis pakeitimas, kuris siūlo Žemės ūkio komitetas, tačiau dėl balsuoti nereikia, taigi dabar balsuokime dėl 84. Šeštame puslapyje balsavimo sąraše pats paskutinis 84 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestą teikiu balsavimui. keitimus. Dabar verskime puslapius iki 14. Identiški pakeitimai 86, 87 ir Agri 12, kas už juos. Kas prieš. Reikia pasitikslinti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Nedidelė balsų persvara atmesta. Dabar 88 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 89 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Septynioliktasis puslapis, dabar identiški pakeitimai, 99-asis ir agri 13-asis. Peter Lyzės teikiamas žodis. Prašau, pirmininkė, ne visos frakcijos turi taip pat sunumeruotus su balsavimo sąrašo puslapius, galbūt nereikėtų jų minėti. Pirmininkas dėkoja. Pas mane yra 17 puslapis, kaip yra pas jūs nurodyta, nežinau. Taigi 99 ir avė 13 pakeitimai, kas už juos. kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau balsuosime dėl šimtojo pakeitimo. Kas už jį? Kas prieš? Susilaikė atmestą. Šimtas pirmasis, kas už? prieš susilaikė atmestų, 102 kas už, prieš susilaikė pritarta, 103 už, prieš susilaikė, tikslinamės dėl 103. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trūksta kolegės Maner balsavimo kortelės, tačiau nieko negalime padaryti. Agri 14 pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? susilaikę atmesta. Gerai, pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl Agri 14 pakeitimo. Vienu liaudės partijos frakcijos atstovų yra per daug tarp balsuojančiųjų. Vieną kortelę reikia ištraukti. Dabar viskas gerai. pritarta. Tačiau kai kurie komiteto nariai nekelia rankų anksčiau balsuojant. 108 ir 9 yra identiški pakeitimai, kas už. Prieš susilaikę reikia taip pat pasitikslinti. Vienas liaudės partijos atstovas taip pat turėtų ištraukti kortelę, balsuoti baigiame. Atmesta. 110. Renatė Zomer pakeitimas kas už. Prieš susilaikė atmesta. 111. kas už prieš susilaikė pritarta. Agri 17, kas už. Prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuokime dėl 112 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė atmestą. 113 kas už, prieš, susilaikė atmestą. 114 kas už. Prieš susilaikė pritarta. Agri 18, kas už, prieš susilaikė pritarta. Dentasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Konstituojamosios dalys, pakeitimas numeris 13 kas už, prieš, susilaikė, tikslinamis dėl 13 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau balsuojame nuo 22 pakeitimo e, antras, antrojo akto situojamoji dalis, kas už 22. Ties prieš susilaikė, reikia tikslintis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 23 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Toliau balsuojame nuo pirmosios e, konsultuojamosios dalies, 53 pakeitimas, pana Paleckio, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 54, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. praktiškai neįtikėtina dabar bus galutinis balsavimas dėl pasiūlymo su pakeitimais, elektroninis balsavimas. Tarp balsuojančiųjų vėl vienu konservatoriumi per daug balsuoti. Baigiame. 34 už 9 prieš 17 susilaikė. Antrasis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos projektų. Balsuoti pradedame. Abstimmung beendet. Balsuoti baigiame. 34 už 10 prieš 16 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Matome, kad reikia dar šiek tiek e, pasirengti geriau balsavimui plenarinėje sesijoje, tačiau šis klausimas tikrai yra didelės svarbos ir rūpi daugeliu žmonių. Dėkojame taip pat sekretariato darbuotojams. Ja, das weiß ich. Vielen Dank. Ne?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 So, dann kommen wir zur nächsten. Taigi dabar galime balsuoti dėl kito dokumento, tai yra 11 mūsų darbo tvarkės punktas. BŽUP artėjant 2020 metams su aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorinė pusiausvėra susijusių būsimų uždavinių sprendimas pranešėja yra ponia Kadenbach. Yra keletas pakeitimų, kuriuos aš jums pristatysiu, kai prieisime prie tos vietos. Na, o dabar pradėsime nuo 11 pakeitimo, Kristos klas ir kitų. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Zufrieden? Tenkinti? pona Šnelhart norėjo mane pati, pa, pataisyti, bet jis labai džiaugiasi, kad yra priimta. Toliau pirmasis kompromisnis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas pakeitimas. dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime EPP, eine... EP, EPP vienu nariu per daug. Apšimum beendet. Ist abgelehnt. Balsavimas baigtas atmesta. Ja. Änderungsantrag 9. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 12 pakeitimas kas už, prieš, turime vėl patikrinti. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Keturioliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkioliktas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šešioliktas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septynioliktas atskiros dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta, tryliktas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, antras kompromisnis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau trečiasis konsoliduotas pakeitimas. Kas už? Prieš. Teisingai, čia reikia balsuoti dėl atskirų dalių. Taigi pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Tikriname antrąją dalį tiem, kas netiki. EPP eine zu viel. Vėl vienu liaudės frakcijos nariu per daug. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau. 30. Kas Tom Franko pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Kaip balsavo socialistai, nematau ne vieno balso. Tada priimta. 28 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko atmesta. 29 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Konsoliduotas pakeitimas numeris 4 kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau 56 pakeitimas Elena Juan Antonesko. Kas už? Atsiprašau, Satu. That... Mūsų frakcija mano, kad mūsų pakeitimas 51 taip pat turėtų būti priimtas, e, kadangi trečiasis kompromisas nepadengia mūsų pakeitimo turinio. Todėl mes manome, kad čia yra e, balsavimo sąraše yra padaryta klaida. 51 ir, e, pirmas ir 45 pakeitimai, dėl jų reikėtų balsuoti. Mes manome, taip, kadangi buvo patvirtinta antroji konsoliduoto trečiojo pakeitimo dalis, tai tuomet atkle, atkrenta jūsų minėti pakeitimai. Tai tuomet tęsėme ir balsuojame dėl 56 Antoneskų pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 39 McKevin pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 40. Oresterosi, kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Balsuojame dėl 40 pakeitimo. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas priimta. 41. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 43. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 44. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 37. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 38 kas už, prieš susilaiko priimta. Penktasis kompromisnis pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 47 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 54. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Čia reikėjo balsuoti dėl atskirų dalių, tai tarkime, kad dabar nubalsavome dėl pirmosios dalies. Ne. E- ne. Ne, toliau 55, ten dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji, kas už, atkrenta. Atkrenta. Tai tuomet balsuosime dėl šešto konsoliduoto pakeitimo kur ponia Kadenbach atsiema savo palaikymą, tačiau nepaisant to vis tiek balsuojame, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Pradedame balsuoti. PPE 2 zu viel. Dviem Europos liaudės frakcijos narys per daug. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau balsuosime dėl 58 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 57. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Tikriname 57. Beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 59. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Toliau 63 atskiroms dalimis, pirmoji dalis, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šešiasdešimt ketvirtas ir šešiasdešimt penktas identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Septintas kompromisnis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta priimta. 72. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Toliau 73. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 74. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 75 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 76 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 77, 78, 79, 80 identiški pakeitimai kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuoniasdešimt antras pakeitimas kas už. E, atsiprašau, jis atkrenta. 84 kas už. Prieš susilaiko priimta. 86 balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už. Prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko priimta, 88 kas už, atsiprašau, 87 kas už, prieš susilaiko priimta, 88 kas už, prieš susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas. Tai yra konsoliduotas pakeitimas, kas už. Ir atsiprašau, yra dvi dalis tekste. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. geht weiter mit 93. Wer ist für 93? Kas už 93? Prieš susilaiko priimta. Patikriname 93. Balsavimas baigtas priimta. 94. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 106. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 107. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 108. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 95. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 98 kas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtasis kas už, prieš, susilaiko priimta. 99 kas už. Ne, 99 kas už, prieš, susilaiko primta, kitas atkrenta, balsuojam dėl 109, kas už, prieš susilaiko primta, 97, kas už, prieš susilaiko primta, 101, kas už, Satuhasi noriu pasakyti, Turėčiau žodinį pakeitimą šiam ir kitam pakeitimui. Aš paskaitysiu pakeistą šio pakeitimo versiją. Kiek susijęs su ekologinė situacija ir Europos ir Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštųjų e, jūrų pasaulyje. Žemės ūkis yra vienas svarbiausių šaltinių, e, kuri sukelia e, Baltijos jūros vandens pertrešimą. Ir taip pat gal galėčiau pakalbėti apie kitą pakeitimą. 102 pakeitimas. Mes norėtume panaikinti, išbraukti žodį key, pagrindinis E, palikti žodžius pagrindinius e, e, tikslus ir išbraukti žodį pagrindinį. Tai tuomet turiu formaliai paklausti, kas prieš e, tokį žodinį 101 pakeitimo pakeitimą. Kas nors prieštarauja? Taigi, jeigu yra prieštaravimas, tai galima balsuoti tik dėl originalaus teksto, kas už tai, kad būtų žodis ky išbraukiamas. Dėl 102 balsuojama nieks, balsuojant niekas neprieštarauja. Kas už originalą dabar? Taip kaip Satuhas įsiūlė. Kas prieš susilaikė atmestą. Kas už pirmąją 102 pakeitimo dalį, kas prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta. 103 kas už, prieš susilaikė pritarta. 104 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta 105, kas už, prieš susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas, balsuoti pradedame. Abstimmung ist beendet. Balsuoti baigiame. 59 už, ne vienas prieš, ne vienas nesusilaikė, vienbalsiai. Sveikiname Karin Kalembach. Kalembach. Vieninga aplinkos komiteto pozicija, kurios laikysimės taip pat ir Žemės ūkio komitete, tiksliau ją pristatysime geresnio balsavimo rezultato nebuvo įmanoma įsivaizduoti. 12 darbo atvarkės punktas dabar panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyvių atliekų tvarkymas. Pranešėjas yra Pavel Pots. Pradėsime balsavimą. 41, 42 ir 3 identiški pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta 44, kas už? Prieš susilaikė. Atmesta 47, kas už? Prieš susilaikė. Atmesta 47 45. Kas už, prieš, susilaikė. Atmesta 46. Kas už, prieš, susilaikė. Pritarta 50. Kas už, prieš, susilaikė. Pritarta 49. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 51 ir 2 identiški, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 53 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 54 kas už, prieš, susilaikė atmesta 55 kas už prieš susilaikė atmesta 56 kas už prieš susilaikė atmesta 57 kas už prieš susilaikė atmesta 58 kas už prieš susilaikė pritarta. 59 kas už, prieš <clears throat> susilaikė pritarta. 60 kas už, prieš susilaikė atmesta. Pirmasis pakeitimas lingvistinio pobūdžio, o dabar dėl 61 balsuojame, kas už, prieš susilaikė atmesta. 62 kas už, prieš susilaikė atmesta. 64 kas už, prieš susilaikė. Nemačiau, kai balsuoja žalieji, todėl tikslinamis dėl 64. -ojo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 67. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Toliau balsuojame dėl 68 su žodiniu pakeitimu. Kas už 68 pakeitimą ir žodinę pataisą, kas prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl 68. -ųjų. vienu balsuotoju iš Europos liaudės partijos frakcijos yra per daug. Dabar viskas tvarkoje. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuokime dėl pataisos teksto be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė Turime dar kartą pasitikslinti, balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Nu, nieks nepasikeitė, atmesta. Toliau balsuokime dėl e, 69. -ojo kas prieš susilaikė pritarta. 70 <clears throat> kas už, prieš susilaikė atmestų 71. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 72. Kas už, prieš susilaikė atmestą. 73. Kas už, prieš susilaikę. Pasitikslinkime dėl 73. Balsuoti baigiame. Priimta. Liberalų vyrai kažkaip nebekelia rankų. Toliau 74. Kas už? prieš susilaiko priimta. 75 kas už, prieš susilaiko atmesta. 76 kas už, prieš susilaiko atmesta. 77 kas už, prieš susilaiko priimta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Septyniasdešimt aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Septyniasdešimt devintas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 80 kas už, prieš susilaiko atmesta. 81 kas už, prieš susilaiko atmesta. 82 kas už, prieš susilaiko priimta. 83 kas už, prieš susilaiko atmesta. 84 kas už, prieš susilaiko priimta. 85 kas už, prieš susilaiko priimta. 86 kas už, prieš susilaiko priimta. 87 kas už, prieš susilaiko priimta. 88 kas už, prieš susilaiko priimta. 89 kas už, prieš susilaiko priimta. 92 kas už, prieš susilaiko priimta. 94 kas už, prieš susilaiko priimta. 95. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 96. Kas už? Prieš susilaiko primta. 97. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 90. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 91 kas už, prieš susilaiko priimta. 99 kas už, prieš susilaiko priimta. Šimtasis kas už, prieš susilaiko priimta. Šimtas pirmas Tikriname šimtąjį pakeitimą. Gerai. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 101. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko priimta. 103 kas už, prieš susilaiko atmesta. 105 kas už, prieš susilaiko pri, at, atmesta. 105 kas už, prieš. Ja?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 Kas už? Prieš. Atmesta. Patikrinsime. Äh, beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 104. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Šimtas antras atkrenta, toliau ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas šeštas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 107 kas už, prieš, susilaiko priimta. 108 kas už, prieš, susilaiko priimta. 109 kas už, prieš, susilaiko priimta. 110 kas už prieš, susilaiko atmesta. 111 kas už, prieš, susilaiko priimta. 112 kas už, prieš, susilaiko priimta. 113 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 114 kas už, prieš, susilaiko priimta. 115 kas už, prieš prieš susilaiko priimta. Šimtas šešioliktas ir šimtas septynioliktas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Šimtas aštuonioliktas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 119 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau konstatuojamosios dalis. Septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas kas už, prieš, susilaiko, atmesta susilaiko atmesta. Devintas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tryliktas kas už, prieš, susilaiko atmesta prieš susilaiko atmesta. 15 kas už, prieš susilaiko atmesta. 14 kas už, prieš susilaiko priimta. 16 kas už, prieš susilaiko priimta. 17 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Balsuojame dėl 19 pakeitimo. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 23 kas už, prieš susilaiko priimta. 24. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 26. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 27. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 25. Kas už?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 priimta. 32 kas už, prieš susilaiko priimta. 33 kas už, prieš susilaiko priimta. 34 kas už, prieš susilaiko atmesta. 35 kas už, prieš susilaiko atmesta. 37 kas už, prieš susilaiko atmesta prieš, susilaiko atmesta. 36 kas už, prieš, susilaiko priimta. 38 kas už. Atsiprašau, patikriname 36. Pradedame balsuoti. Ir balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuojame dėl 38, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 39, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 40, kas už, prieš, susilaiko priimta, 6, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Also, wir checken 6. Patikriname šeštąjį pakeitimą. Apšom beendet. Balsavimas baigtas. Buvo aišku. Na ir galutinis balsavimas balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 29 už 12 prieš 17 susilaikiusių sveikinu pranešėją Pavelą Pots. Dėkoju už visą nuveiktą darbą. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Informacijos apie maistą tiekimas vartotojams. Šitas balsavimas yra atidėtas, nukeltas į kitą savaitę, tačiau turime galimybę dar kartą pakalbėti apie šią sudėtingą temą. Taigi, šio ryto laiką galime tam ir skirti. You take the chair? Yeah. Yeah. 30. Yes, colleagues, we move on with the agenda and... Dabar pereisime prie 13 e, darbo tvarkės punkto ir perė, suteiksiu žodį poniai pranešėjai Renatė Somer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Būtų labai malonu, jeigu kolegos susėstų. Taigi, gerbiami kolegos, balsavimas dėl mano pranešimo dėl informacijos apie maistą tiekimas vartotojams buvo atidėtas iki kitos savaitės. Mes bandėme paankstinti balsavimą, tai yra balsuoti šiandien, bet tai kėlė problemų komiteto sekretariatui ir beje mums patiems, nes labai lietai buvo daromi vertimai yra apie 400 pakeitimų ir paskutiniai vertimai buvo gauti tik tai vakar, jeigu aš esu teisingai informuota. Taip pat dar yra neaišku, ar bus priimti visi pakeitimai, nes yra labai aiškios taisyklės dėl antrojo svarstymo pavyzdžiui, nėra leidžiama tokiems parlamentarams, kurie nėra atsakingo komiteto nariai, teiktų pakeitimus, tačiau tokių atvejų yra tarp pakeitimų. Taip pat negalima teikti pakeitimų dėl e, tų nuostatų, kurios buvo atmestos pirmojo svarstymo metu. Taigi dar turime iki galo išsiaiškinti, kurie pakeitimai bus leistini, kurie ne. Per praėjusias diskusijas aš jau uh, išvardinau esminės problemas, kurios kyla antrojo svarstymo metu. Šiandien padarysiu tą patį, nes šiandien yra jūsų daugiau negu praėjusios diskusijos metu. Pirmoji problema yra e, ženklinimas e, pirmoje pakuotės pusėje, o kita problema yra kilmės nuoroda kalbant apie e, ženklinimą pirmoje pakuotės pusėje, situacija yra tokia. Mes e, nutarėme, kad pirmoje, e, pusla, pirmame puslapyje turi būti ene, nurodyta energetinė vertė kilokalorijomis ir taip pat e, turi būti nurodyta, nurodytas cukraus, druskos ir riebalų kiekis Komisija atmetė šį pasiūlymą dėl to, kad e, yra tokių produktų, kurių pakuotės turi keletą pusių ar puslapių ir, ir, jas, ir tuos puslapius būtų galima vienodai traktuoti kaip, pirmai, kaip pirmąją pusę. turi keletą priekinių fasadinių pusių ir, ir už tai e, labai sunku nustatyti. Toliau, e, e todėl yra labai sudėtinga e, žymėti e, energetinę vertę priekinėme puslapyje, e, priekinėje pusėje. Toliau kalbant apie informacijos pateikimą, tai mes susidurėme su agresyviu lobistų elgesiu. Ir aš žinau, kad, tokia, kad kai kurie kolegos tikrai patyrė spaudimą ir yra netoleruotina situacija. Toliau dėl papildomų duomenų apie, po, apie porcijas mhm. pakuotės priekyje. Mhm Dėl to mes jau atrodo sutarėme pirmojo svarstymo metu, tačiau problema susijusi su porcijomis išlieka ta pati, nes yra sunku nustatyti porcijos dydį ir gamintojai gali patys sugalvoti tą porcijos dydį ir pavyzdžiui, jis gali būti labai mažas produktuose, e, kurie turi labai aukštą energetinę vertę, e, tokiu būdu tarsi produktas yra suliekninamas. Todėl mes turime išsiaiškinti, ar turime pasiekti, kad galbūt tas, tos porcijų nuorodos būtų žymimos kitoje pakuotės pusėje ir tai būtų neprivaloma. Toliau kita didelė problema yra produktų kilmės nuoroda. Čia buvo pateikta labai daug pakeitimų ir uh, kol kas yra labai chaotiška situacija. Aš pabandysiu kažkaip surušiuoti tuos pakeitimus, tačiau norėčiau pabrėžti, kad yra daug sektorinių taisyklių susijusių su maisto produktų ženklinimu. Pavyzdžiui, e, atitinkamas šviežių vaisių, šviežių daržovių, žuv, žuvies, pieno produktų ženklinimas. Ir dabar įvesti privalomą kilmos, kil, kilmės šalies ženklinimą yra priimtinas dalykas, tačiau yra siūloma privalomai ženklinti mėsą. Tačiau čia vyrauja tam tikras nesusipratimas ir ateityje turėtų būti įmanoma ženklinti savo laisvanoriškai produktus. Tai yra savanoriškai nurodyti jų kilmės šalį, tai gali būti net ir regionas. Ir tai e, būtų neleistina tik tai tokiu atveju, jeigu tai galėtų klaidinti vartotoją. E, Tai yra, jeigu tas, ta kilmės nuoroda sudaro įspūdį vartotojui, kad e, produktas kilęs visai iš kitos šalies ar regiono, negu įsivaizduoja vartotojas. Taip pat e, pirmoje Pirmojo svarstymo metu mes siūlėme e, perdirbtus produktus ženklinti, tačiau ministrų taryba tai atmetė, nes e, pasakė, kad tai yra neįmanoma, nes e, ingredientų kilmė gali nuolat kisti, kas savaitę netgi, ir iš tiesų aš galiu pritarti tokiam arbu, argumentui. Taigi, kokia prasmė vartotojui žinoti kilmę, jeigu gamintojas pagrindinį ingredientą, jo kilmę nurodys 20 įmanomų regionų. Tai yra 20 regionų, iš kurių, pavyzdžiui, jisai gali pirkti tą ingredientą. Mes gyvename globalizuotame pasaulyje ir e, kriterijai yra ingrediento prieinamumas, jo kokybė ir jo kaina. Todėl to ingrediento kilmė iš tiesų gali kisti kas savaitę ir būtų labai problematiška daryti kilmės nuorodą. Dėl šio klausimo pasiekti kompromiso bus tikriausiai labai sunku, tačiau galėsime rasti kompromisą dėl įskaitomumo. Mes jau pirmojo svarstymo metu konstatavome visi iš esmės tą patį dalyką, tačiau kol kas yra dar skirtingų nuomonių dėl, įpar, dėl privalomo šrifto dydžio. Komisija e, siūlo 1,2 mm. Kai kurie kolegos siūlo dar mažinti, o aš, kalbant apie produktų įskaitomumą, aš e, vis tik pritarčiau tam 1,2 mm x dydžio ir e, taryba siūlo e, ne, neleisti mažesnio šrifto nei 0,3. Taip pat yra keletas pakeitimų, kurie siekia tų pačių dalykų, tačiau nori juos matyti skirtingose straipsniuose. Manau, kad mes čia galėsime susitarti. Pavyzdžiui, toks pavyzdys būtų e, Išimtis daromos mikro įmonėms, kolega Tais, pavyzdžiui, pateikė pakeitimą, aš taip pat savo pranešime siūliau panašų dalyką. Mes abu tarsi siekiame to paties, tik tai skirtingose straipsniuose, todėl manau, kad mums tikrai pavyks susitarti dėl vietos tekste, kur geriau įtraukti tą nuorodą. Toliau kita problema, kurią norėjau paliesti ir netgi paaiškinti, kodėl tai yra problema, yra tokia. Pirmojo svarstymo metu mes sutarėme, kad e, norime aiškiai ženklinti maisto produktų pakaitalus. Pavyzdžiui, jeigu tai yra, pavyzdžiui, sūrio pakaitalas, vartotojas turėtų aiškiai tai matyti, tai yra labai svarbu vartotojui. Ministrų taryba pateikė tokį argumentą. Jeigu jūs pakuotės priekyje parašysite, kad tai yra pakaitalas, tai tuomet, e, pavyzdžiui, sūrio pakaitalo apskritai negalima vadinti sūriu. Ir jeigu bus rašoma, kad tai yra pakaitalas, tai taip pat bus dviprasmiška. Apie tai buvo diskutuojama tarybos darbo grupėje ir čia kilo didžiausia problema ir man atrodo, kad galima pritarti E, šiems argumentams, nes pavyzdžiui, e, gamintojas gali sakyti, tai nėra pakaitalas, tai yra visiškai naujas produktas, tai yra visiškai nauja sūrio rušis, o ne sūrio pakaitalas. Todėl e, taryba siūlo ne pakaitalo terminą, tai yra, kad nebūtų žodžio pakaitalas priekinėje pakuotės pusėje. Tačiau manau, kad mums pavyks rasti kažkokį sprendimą, kaip būtų galima nenaudoti žodžio pakaitalas, nes iš tiesų kai kada galima būtų piknaudžiauti tuo terminu. Taip pat galėčiau įsivaizduoti, kad mums pavyks susitarti dėl šito dalyko. Taigi tuo ir baigsiu savo įžanginės pastabas. Norėčiau tik priminti Jums, kad rytoj pakviečiau į susitikimą šešėlinius pranešėjus, kad su jais galėtume aptarti šios probleminius klausimus. Manau, kad taip pat galėsime rasti ir tinkamas formuluotės kompromisams. Ačiū. Dėkuoju dabar žodis šešėliniam pranešėjui. Prašau. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju Renatai už tą darbą, kurį ji nuveikė. Šios diskusijos mes jau rengėme ne kartą. Ir e, man atrodo šiek tiek e, beprasmiška dabar e, diskutuoti, kadangi jau daug kas yra aptarta. Antrojo skai, e, svarstymo metu e, labai aiškiai buvo suformuluoti parlamento reikalavimai. Ir, e, ir yra dar keletas svarbių dalykų, tai yra pakuotės priekis, kokios turi, kokia turėtų būti informacija E, pakuotės priekyje. E, taryba e, reikalauja, kad viskas būtų vienoj vietoje, tačiau labai sunku apibriežti, kas yra pakuotės priekis. Aš manau, kad tai yra visiškai, visiška nesąmonė ir pranešėja labai aiškiai apibrėžia, kas yra pakuotės priekis. Aš manau, kad vartotojas puikiai gali susipažinti su informacija pakuotės priekyje kad nebūtų per daug sudėtinga ieškoti pageidaujamos informacijos, ji turėtų būti e, aiškiai įskaitoma ir krentant į akis. Ir vartotojai turėtų e, su, turėti galimybę e, rinktis sveikai. Ir parlamentas norėtų informacijos, dėl kurios aš nesu pasirengusi eiti į kompromisą. E, Parlamentas labai aiškiai išreiškė nuomonę e, dėl e, kilmės nuorodos ženklinimo, o tarybos pozicija yra tokia, kad reikėtų ženklinti mėsos produktus. Jei galėtume dar kalbėtis dėl pieno produktų kilmės nuorodus. Aš manau, kad reikėtų ženklinti kilmės nuorodą ir e, mėsą, kuri yra naudojama e, apdorotose produktuose. Pavyzdžiui, e, kai produktai naudojami sumuštiniams gaminti, pavyzdžiui, vištieną ar jautieną lazanijoje, ta mėsa gali būti iš Tailando. E, dažniausiai e, gamintojai nenurodo tokių produktų, sudėtinių produktų e, kilmės ir var, bijo, kad vartotojus atgrasins tuo. Galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį tai. Tai į lygas, tokias, pažiūrėjau, kaip Alzheimeris, kaip ne nevaisingumas e, e, susijusių su modifikuotais e, riebalais. Kai kurie produktai yra vart, ženklinami, informacija pateikiama apie modifikuotus riebalus. Ir aš manau, kad to negalima leisti. Galbūt e, galima būtų diskutuoti apie tokių sudėtinių dalių uždraudimą. Jau Danijoje yra taip padaryta. E, Čia kalbame apie teisės aktus, apie informaciją vartotojams ir mes turėtume e, į šio įstatymo esmę įtraukti tai, ko vartotojai norėtų e, žinoti, kokios informacijos norėtų. Ir aš manau, kad e, etiketės turi būti lengvai suprantamos, jos turi būti neklaidinančios ir kad vartotojas galėtų daryti informuotą pasirinkimą. Čia neturėtume diskutuoti dėl kompromisų. Tai yra pagrindiniai dalykai, apie kuriuos norėjau pakalbėti ir atkreipti jūsų dėmesį. Dėkoju. Dabar e, e, kol kas nėra pasirodę kiti šešėliniai pranešėjai ir aš dabar norėčiau suteikti žodį kitiems norintiems pasisakyti. Prašau. Ačiū, pan pirmininkė. Norėčiau bendrai pakalbėti apie pataisas 402 pakeitimai iš viso buvo pateikti ir per antrąjį svarstymą toks pakeitimų skaičius komitete yra labai daug. Neesu tikra, ar sugebėsime pasiekti primtinų kompromisų, ponia Vilmot aiškę poziciją pristatė dėl kai kurių punktų. Aš noriu kalbėti tik apie savo pakeitimus. Pirmasis yra susijęs su kilmės šalies ženklinimu. Per pirmąjį svarstymą taip pat buvo teikiami pasiūlymai, jiems buvo pritarta, dabar yra teikiami vėl kitokie, skirtingi pasiūlymai pakeitimų. Esu įsitikinusi, kad informacija apie tai, iš kur yra kilęs tam tikras produktas arba pagrindinė jo dalis, vart... rinkti daug mėsų ir teisų trikdžių. Tam Turiu pripažinti, kad pranešėja. Englischen? Gibt es ein Problem mit der Dolmetschung? Okay. Die Berichterstatterin hat auf die Situation im Rat hingewiesen. Pranešė atkreipė dėmesį į padėtį taryboje. E, kol kas manęs tarybos pozicija neįtikina. Manau, kad sulauksime taikinimo procedūros ir ne, netikiu, kad sugebėsime susitarti per antrąjį svarstymą, nes turint omenyje pakeitimų skaičių ir pranešėjos e, iš ankstinė pozicija tai yra neįmanoma. Turime įsijausti ir gamintojų kailį, jie taip pat yra svarbus ir turime savęs paklausti, ar e, gamintojai gali tokią naštą pakelti. Ir manau, kad atsižvelgdami jų pozicijos galėtume ieškoti kompromiso. Atskirus produktus e, yra paprasta ženklinti, ne tik pieno produktus, tačiau taip pat ir mėsą ir ne tik jautieną. Tačiau kiti maisto produktai, e, kurie sudaryti iš e, skirtingų sudėtinių dalių, taip pat juos galima ženklinti Mano nuomonė, nemanau, kad e, yra daug įmonių, kurios pasirašysios tiekimo sutartį su mažiausiai 20 ar daugiau šalių. Taip, Vokietijoje, pavyzdžiui, yra tokių gamintojų, kurie gamina saldumynus ir jiems reikia migdolų. Aš tikiu, kad migdolai yra tiekiami iš skirtingų šalių, ne iš 20, bet galbūt iš 4 arba 5 ir taip pat kaip ir e, e, žuvies produktų pakuočių klausimą ir šį klausimą galima išspręsti. Aš norėčiau, kad pramonės įmonės dėtų atitinkamas pastangas atsižvelgdamos į e, vartotojų interesus ir man nepatinka, kad jos tokių pastangų nededa, taigi siekiant kompromiso reikia tikėtis ir atitinkamų pastangų. E, kitas dalykas yra susijęs su e, maistinės vertės nuorodomis e, remiantis porcijų dydžių. Manau, kad leidimas gamintams patiems apibrėžti porcijos dydį yra per daug geranoriškas. Ta porcija netgi galėtų būti vienas valgomas iš aukštas arba viena riekelė kokią nors gaminio. Nepaisant to, vartotojai nori e, gauti informaciją apie porcijų dydį, o ne, apie, e, o ne gauti informaciją apie maistinę vertę, kuri išreiškiama kalorijomis e, arba kokiais nors džiauliais arba mm, kitais būdais. To vartotojai nenori, todėl dėl porcijų dydžių aš nesu pasirengusi daryti jokių nuolaidų, būtina patvirtinti privalomą nuorodų apie porcijų dydį, e, koks tas dydis konkrečiai bus, čia yra kitas klausimas Kitas mano pakeitimas 392 kartu su ponu Kramer jį teikiau ir ponia McEvan e, anksčiau minėjo, kad e, tą incidentą su lobistų pateiktą informaciją išdalinti ant mūsų stalų noriu pasakyti, kad Europos parlamente veikia nauja darbo grupė atitinkama ir jį pasirūpins, kad e, lobistai negalėtų taip lengvai patekti į parlamentą. Tai tikrai nebuvo gera mintis taip elgtis ir e, jų klientai arba tie, kuriems už tai moka, manau, kad tokie, dėl tokio poelgio dar pasigailės ir juos už tai nubaus. E, kitas pakeitimas grįžtant prie šio pranešimo yra susijęs su maisto produktų spalvojimu. E, dažų naudojimu maisto produktų e, gamyboje pateikiama e, lentelė priedė ir ten aiškiai aprašoma, kad įvairūs ekstraktai E, tam tikros e, vaisinės kilmės arba kokie nors koncentratai gali būti naudojami, tačiau tikrai niekas neturėtų stebėtis dėl to, kad esama skirtumo tarp natūralių dažų ir tarp e, cheminių dažų. Ir noriu klausti, kodėl mes dabar turėtume e, nustatyti geresnės sąlygas vieniems, kurie gamina cheminius dažus, cheminius maistinius dažus ir kitiems, kurie gamina natūralius e, maistinius dažus. Manau, kad tą reikėtų palikti rinkai ir vartotojams nuspręsti. Todėl aš ir teikiau savo pakeitimą e, tam, kad grįžtume prie to status quo, kuris buvo E, per pirmąjį svarstymą, ponė Zomer tuo tarpu e, pateikė ir vėl savo per pirmąjį svarstymą atmestą pasiūlymą. Mano nuomonė šis aspektas yra labai svarbus. Mes turime minėti tos maistinius dažus, e, natūralius maistinius dažus ir atskirti juos aiškiai nuo dirbtinių maistinių dažų. Žinau, kad Yra ir kitų svarbių pataisų, tačiau man šitos, kurias minėjau, buvo svarbiausios ir būtent dėl jų aš nesu pasirengusi daryti jokių kompromisų. Pone Grostėt dabar. Ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie tris dalykus. Visų pirmiausia, dėl įskaitomumo. Manau, kad kai kalbame apie minimalų etikečių šriftą, tai, e, tai kaip ir pirmajame e, svarstime buvo kalbėta, mes turėtume atsikratyti tokių nuostatų nustatančių minimalius šriftus. Ir su savo kolega Friedrich e, Rysu nutariau pateikti pakeitimą vertimą e, apribojant vieną, e, tą šriftą iki vieno milimetro, kad nenubaustume tokiu būdu gamintojų e, naudojančių labai mažas pakuotės labai pavojinga e, nustatinėti minimalius e, šriftus tam tikriems produktams, pavyzdžiui, kūdikių e, maistelių. Ir aš manau, kad tokie dalykai reikalauja specifinių įstatymų. Ir 171 pakeitimas dėl to yra. Na, o dėl porcijų dydžio tai galėtume kalbėti apie produktus, e, Tai tam tikri produktai negali būti e, laikomi pernelyg ilgai, nes tai kelia vartotojų sveikatai. Dėl kilmės nuorodos esu pateikusi keletą pakeitimų dėl privalomo e, produkto ingredientų kilmės e, e, nurodymo. 50 procentų, jeigu sudėtinio produkto sudaro vienas ingredientas, jis turėtų būti nurodomas su jo kilmės nuoroda. Ir kalbame apie E, e, kalbame apie produktus, kurie sudaro e, didesnę dalį nei 50 procentų sudėtinės, viso sudėtinio produkto ir kai jo kilmės šalis skiriasi nuo pagrindinio produkto šalies. Ir ponia Gutieras E, kartu su manimi yra pateikusi 182 e, pakeitimą. Na, o dėl e, sodos. Kai kuriuose produktuose ir sudėtinėse dalyse soda yra natūralus ingredientas. Vartotojai turi žinoti, kiek sodos yra viename ar kitame produkte. Ir aš manau, kad e, gamintojai e, turi e, teisę suteikti tokią informaciją. Dėkuoju. Ja, danke, will das auch relativ kurz halten und eigentlich nur auf. Ačiū, kalbėsiu trumpai, tik tai keturis aspektus paminėsiu, pradėsiu nuo kilmės šalies ženklinimo ir norėčiau pratesti ponios Rodberent mintį, manau, kad būtų garbinga vartotojams suteikti kuo daugiau informacijos apie jų įsigijamo maisto produkto kilmę. Tačiau manau, kad taryba pasirinko teisingą poziciją, sakydama, kad be poveikio įvertinimo arba analizės negalima paprasčiausiai tokio pasiūlymo priimti. Pone Rodbėrint, apie, anksčiau minėjo, kad negalima peržengti tam tikros ribos. E, tačiau kai kurių produktų atveju tą ribą galima pasiekti pakankamai greitai. Pavyzdžiui, jogurto arba e, kečupo atveju. Iškodami kompromiso mes turime pasvarstyti, e, kiek mūsų prisimti arba įmonių gamintojų prisimti įsipareigojimai e, leistų e, nurodyti tą kilmės šalį, nes tai yra susiję taip pat ir su atitinkamomis finansinėmis išlaidomis gamintojams, e, gaminant etiketes. Aš jau paminėjau du pavyzdžius, yra ir daugiau produktų. Taip pat reikia pasvarstyti, kokią naudą ta informacija atneša vartotojams ir čia reiktų stengtis neišpilti laiko kartu su vonios vandeniu ir, ir palaukti, kol bus atliktas poveikio įvertinimas. Iš tiesų, esama kai kurių gaminių, kur patys gamintojai norėtų pabrėžti to gaminio e, kilmę, pavyzdžiui, netgi regioninę kilmę. Tačiau šiuo atveju būtina užtikrinti, kad vartotojai nebūtų klaidinami ir kad būtų nurodoma teisinga informacija apie maisto produkto kilmę, poziciją tokią užima taryba ir mes turėtume ją palaikyti. Taip pat vyko akademinė diskusija dėl uh, to, e, kur reikėtų atitinkamą informaciją talpinti. Aš manau, kad tarybos pozicija, pozicija čia taip pat yra teisinga. E, viskas priklauso nuo to, e, kur yra žvelgiama kokia kryptimi. E, E, taigi aš siūlyčiau šių ideologinių diskusijų ir ginčių neplėtoti toliau dėl to, kad atitinkama informacija būtų e, priekinėje dalyje pateikiama, svarbu, kad ji būtų matoma. Trečiasis aspektas susijęs su mūsų diskusijų sudėtingumu, kuris tęsis jau tris metus, tai parlamentas turėtų atsižvelgti ir vadovautis vidaus rinkos bendrosios rinkos nuostatomis ir per pirmąjį svarstymą e, buvo pareikšta tokia mintis, kad nacionalinės išimtis arba taisyklės papildančios e, ES lygmenių nustatytas taisyklės turėtų būti nepriimtinos. Mes turime kalbėti apie e, minimalius suderinamumo kriterijus ir jeigu valstybės narės dar pradėtų nuo jų nukrypinėti, tai būtų nepriimtinas dalykas. Mes puikiai žinome, kad maisto pramonės įmonių e, galimybės parduoti savo gaminius bendro ES rinką, tai tik apsunkintų ir tos įmonės dažniausiai lobisto Europos parlamente neturi. Pone e, Rotberint kalbėjo apie lobistų problemą ir tas, kas vyko šiandien ryte, E, kadangi su manimi lobistai taip pat dažnai bando susisiekti, manau, kad yra tikrai neprimtinas dalykas, kuomet prieš balsavimą, kuri beje, kuris beje ir nevyko, e, kuomet mes kalbame apie 400 pakeitimų ir prieš tai gauname, e, čia visiems, visi gauname išdalintus atitinkamus dokumentus, turint omenyje, kad jų turinys yra pakankamai abejotinas ir teiginiai nėra labai e, teisingi mano nuomonė. Visą tai yra susijęs su maistiniais dažais. Mes čia tuo tarpu kalbame apie maisto produktų ženklinimą, o ne tam tikras papildomas medžiagas, kurios yra naudojamas maisto produktų gamyboje. Tai yra tikrai nerimti dalykai ir e, tai tikrai ne, nepuošia visos šios diskusijos ir viso proceso. Ačiū. Ponas Ponė. Zależy na tym, żeby informacja dla konsumentów e, była. Dėkoju. Mums visiems yra labai svarbu, kad vartotojams teikiama informacija būtų tiksli. Niekas nesitikė, kad e, mes paklusime lobistų nuomoniai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad aš pati remiuosi vieno mokslinio tyrimų instituto iš savo šalies E, pateiktą informaciją ir būtent remdamasi tą informaciją aš pateikiau savo pakeitimus, todėl prieš darydami, e, prieš priekaištaudami mums dėl to, kad mes paklūstame lobistams, mes e, vis tik tai pasidomėkite, kokią informaciją mes rėmėmės. Taip pat yra labai svarbu, kad apie produktus būtų teikiama kiek įmanoma pilnesnė, išsamesnė informacija, ypač apie tuos produktus, kurie yra perdirbti. Taip pat yra labai svarbu, kad vartotojai gautų informaciją apie pagrindinę sudedamasias produktų dalis, nes yra tikrai skirtumas didelis, ar aš gaunu pro produktą, pavyzdžiui, kuris yra pagamintas iš mėsos, kurios kilmė šalis Latino Amerika, arba pavyzdžiui, ar sudedamas tos produkto dalis yra genetiškai modifikuoti organizmai. E, aš, pavyzdžiui, neseniai pirkau česnakus ir jų gamintojas buvo viena įmonė esanti Ispanijoje, ta įmonė pristatė dvi rušis česnakų. Vieni, buvo, vien, vieni iš tiesų buvo užauginti Ispanijoje, kiti buvo užauginti Kinijoje. Tai yra labai svarbi informacija. E, taip pat kaip ir informacija apie energetinę ver, vertę. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie atitinkamą šrifto dydį, nes jeigu šriftas yra neįskaitomas, tai tuomet nėra jokios prasmės e, teikti kažkokią informaciją, nes būtent esminis dalykas yra tai, kad informacija yra, būtų e, įskaitoma, juk mes negalime tikėtis, kad vartotojai parduotuvę nešis lupą, kad galėtų perskaityti e, tai, kas parašyta ant pakuotės. Taip pat yra labai svarbu, kad priekinėje pakuotės pusėje būtų nurodyta energetinė vertė ir čia galime, yra galimos dvi galimybės. Jeigu, pavyzdžiui, kas nors perka produktą, kuris yra supakuotas, tai tuomet reikia pripažinti, pavyzdžiui, kad e, mano bent jau aplinkoje yra labai mažai žmonių, kurie skaičiuos, ką reiškia ta energetinė vertė, vers jas, ją į porcijas ir panašiai. Tačiau E, yra žmonių, kurie yra labai svarbu riebalų kiekis, nes jie laikosi tam tikrų mytybos taisyklių ar dietos, todėl yra labai svarbu, kad būtų nurodyta riebalinė produkto vertė. Čia, pavyzdžiui, aš kalbu apie diabetikus arba alergiškus žmonės ir jiems yra labai svarbu, kad būtų nurodyta energetinė vertė ar riebalinė vertė porcijomis. E, žinau, kad kolegos sako, kad tos porcijos gali būti skirtingos, Tačiau jeigu priekinėje pakuotės pusėje e, būtų nurodyta, kad 100 gramų to produkto e, turi tiek ir tiek karoli, e, kalorijų, tai niekas nežiūrės į kitą pakuotės pusę, kad tiksliai suskaičiuotų, kiek yra tų kalorijų. Tai reiškia, kad tuomet informacija pateikiama priekinėje pusėje yra neteisinga. Aš tai kalbu remdamasi savo praktinę patirtimi. Ir todėl vartotojams iš tiesų yra labai svarbu gauti tinkamą informaciją. Like to... Dėkoju. Norėčiau e, porą pastabų dėl kilmės šalies. Vartotojai tikrai domisi kilmės šalimi. Jiems tai suteikia daug informacijos apie e, e, produktą labai paprastu būdu e, ir tos informacijos jokiais kitais būdais neįmanoma gauti. Kai kuriais atvejais vartotojai yra tiesiog ypatingai susidomėję kilmės šalimi ir aš tikrai turėčiau, norėčiau gerbti mūsų vartotojų ir rinkėjų nuomonę. Mes galbūt turėtume atlikti poveikio analizę tačiau e, vartotojas yra svarbiausia. O gamintojai tik tai po vartotojų šiuo atveju. Kadangi mes gaminame vartotojams, o ne atvirkščiai. Ir antras, antroji pastaba e, susijusi su pakeitimu, e, dėl kurio buvo balsuojama pirmojo svarstymo metu metu dėl e, maistinės informacijos kalbame apie e, e, produktus, kurie turi e, menką ar net neigiamą e, e energinę vertę ir kuriuos milijonai e, jaunų žmonių e, valgo, pavyzdžiui, kaip popkornai ir e, kitus produktus be jokios maistinės informacijos. Čia nėra jokios informacijos. Tai ką jie daro. Taigi kalbame apie tokius produktus, kurie Mm, sukelia daugybę problemų, e, nutukimo epidemiją e, jaunimo tarpe Europoje. Ir todėl labai svarbu, kad mes pakeistume vartotojų elgseną ir aš tikiuosi mes įveiksime e, Pavyzdžiui, jeigu žmonės eina į kiną ir E, ir jie, e, kai jie perka tą produktą, nėra tamsu. Tamsu yra tik tai tada, kai jie valgo. Ir mes kalbame apie e, produktus be informacijos, kuriuose yra daugybė cukrų, daugybė kitų nereikalingų produktų riebalų, neprisotintų riebalų. Ir tos produktus dideliais kiekiais valgo dešimtis milijonų jaunuolių, kurie negali žinoti, ką jie valgo. Daugelis jaunuolių, paauglių, jie ir eina į, į kiną ir yra didžiausiai vartotojų grupė. Tai yra tokie būdingi, e, sudėtingi, keblus e, klausimai. Dėkoju, ponas Rosi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes matome, kad pranešėja kai kuriuose punktuose bandė atsižvelgti į mūsų nuomonę, tačiau yra E, ir tokių punktų, kurie sudaro visišką kontrastą tam, ką mes siūlėme. Pavyzdžiui, e, nuorodos apie energetinę vertę. Tai yra absurdas, nes dažniausiai yra, e, mes čia kalbame apie tokius produktus, kurie turi labai daug kalorijų. Pavyzdžiui, paimkime aliejų. 10 gramų ar 9 gramai tai yra arbatinis šaukštelis ir e, visose receptuose, kurie yra internete, būtent nurodoma tokia porcija. E, šimtas gramų, juose yra devynios kilokalorijos. Ir tai būtų klasikinio aliejaus vienas šaukštelis. Taigi būtent tie šimtas gramų, kaip būtent ir klaidintų vartotoje. Taigi mes turime kalbėti apie aiškės porcijas, apie aiškės nuorodas, kad būtų nurodyta, pavyzdžiui, ar 100 gramų arba tokia porcija, kad tikrai būtų aišku, nes kitaip situacija bus nesuprantama ir netgi komiška. Toliau, kalbant apie pagrindinę sudedamąją dalį, iš tiesų yra labai svarbu nurodyti, kilmę, nes iš tiesų vartotojai turi žinoti, ką jie valgo. Mes čia turime paklusti ne lobistams, o būtent vartotojų lūkesčiams. Ir kodėl mes negalime e, kai kurių e, nuorodų pateikti, mes bijome kažkokių įmonių, kodėl negalime mes nurodyti, iš kur yra kilęs tam tikras produktas, ko mes bijome. E, Juk jeigu mes norime dirbti savo piliečių labui, tai turime tą ir daryti, nes vartotojai turi teisę žinoti, ką jie valgo. Tos e, nuorodos dėl pateikiamo šviesoforinių principų aš e, galėčiau tam pritarti. Ir čia galėčiau kalbėti apie 43 straipsnį ir 77 pataisą, nes būtent čia mes pabrėžėme galimybę teikti tam tikras nuorodas. Pavyzdžiui, nuorodas dėl dešros ir sūrio riebalinės vertės ir panašiai. Manau, kad jeigu, pavyzdžiui, vartotojas matys, kad ant sūrio yra raudona spalva, tai tuomet jisai suvoks, e, kad tas produktas galbūt yra kenksmingas ir bet pavyzdžiui, jisai nesuvoks, kad, kad suvalgys kilogramą petražolių vienu metu taip pat pasidarytų blogą, o pavyzdžiui, suvalgius kilogramą lauro lapų, tai iš vis žmogus numirtų. E, o suvalgius kilogramą tokio raudoną spalvą pažymėto sūrio, tai galbūt tik blogą pasidarytų, bet tai nebūtų mirtina dozė. Taigi, maisto produktus galima pardavinėti ir taip toliau, Tačiau jeigu, pavyzdžiui, informacija teikiama tik anglų kalba ir mes, tarkim, e, par, ir tas produktas, pavyzdžiui, pardavinėjamas oro uoste, kur yra žmonių iš skirtingų šalių, tai kodėl tada neteikiama informacija visomis kalbomis? kad yra įpareigojimas viską rašyti anglų kalba, Tai yra, aišku, teigiamas dalykas, tačiau kodėl mes negalime įpareigoti gamintojų teikti informaciją italų, prancūzų ar kitomis kalbomis? Toliau 32 mm. uh, e, pakeitimas. Jis taip pat yra labai keistas. Čia yra draudžiama skelbti informaciją apie cukraus ir riebalų kiekį. Nežinau, kodėl žalieji tą pasiūlė. Galbūt, pavyzdžiui, cukrų ir riebalus galima būtų pakeisti kitomis kalorijomis. Pavyzdžiui, laste, iš lastelienos, bet e, tai būtų sunkiai virškinami produktai. Uh, Tai jeigu, pavyzdžiui, yra e, išimamas cukrus ir riebalai, tai kodėl tada lasteliena yra geras dalykas, o pavyzdžiui, kodėl cukrus ir riebalai yra blogas dalykas ir kodėl negalime pakeisti to lastelieną, nors tada skiriasi kalorijų vertė. Toliau dėl įskaitomumo. Visur yra nurodomi tam tikri skaičiai. Tačiau jeigu yra nurodoma kažkokia neteisinga vertė, tai tuomet mes turime keisti visą tekstą, turime dar kartą balsuoti komitete. Tegul tada techniniai ekspertai e, vertina, kokias nuorodas mes turime dėti ant pakuotės. 66 pakeitimas. Čia taip pat kalbama apie kalorijas, apie e, suaugusios moters dienos normą. Mes e, žinome, kad ta dienos norma vyrui ir moteriai yra skirtingos. Tai ar reikia nurodyti tą skirtumą? Jeigu, pavyzdžiui, mes kalbame apie vaiką, moterį, vyrą ar senyvo amžiaus žmogų, tai dar skiriasi jų svoris, tačiau daryti skirtumą tarp e, suaugusios moters ir suaugusio vyro, ar, tai yra, ar yra prasmės, gal tiesiog kiekvieno, kad reikia padalinti iš dviejų tą vertę. Ir pavyzdžiui, žinome, kad moteris e, moteriai reikia mažiau e, kalorijų negu vyrui to paties amžiaus. Todėl nepateikime kažkokios klaidinančios ir netgi komiškos informacijos. Toliau užšaldyti produktai. Man čia turite paaiškinti, jeigu yra pakuotė, pavyzdžiui, yra šaldyta žuvis arba sriuba iš žuvies ir daržovių. Tai kaip galima nustatyti, kada buvo ta užšaldimo data? Jeigu, pavyzdžiui, žuvis buvo užšaldyta vienu metu, daržovės buvo užšaldytos kitu metu, e, juk žuvis iš karto yra šaldoma dar laivo denyje ir ten yra e, laikoma tam tikrose talpose. O daržovės yra užšaldomos visai kitų e, laikų. Tai kokiu būdu mes tada pažymėsime, pažymėsime kiekvieno produkto iššaldimo datą, tai juk vartotojas išprotės, jeigu jisai turės perskaityti tiek daug informacijos. Ar tada mes turime nustatyti skirtingas galiojimo, produkto galiojimo datas? Tai jeigu bus, pavyzdžiui, 10 galiojimo datų, viena galios žirneliams, kita galios e, petražaliams, tai kaip vartotojui su, suprasti, kada, kada tas produktas nebegalios? Ką jisai iš sriubos turės išmesti po mėnesio žuvį ir palikti tik žirnelius? Toliau 17 puslapis 20 pakeitimas. Vienas dalykas yra pakuotė, kuri iš karto patenka į vartotojo rankas, o kitas dalykas yra tai, e, kai supakuotas produktas ilgą laiką yra sandėliuojamas. Tačiau yra dalykas, kurio aš nesupratau, kaip galima šį klausimą išspręsti. Ar čia turimas, turimami omenyje prekybos centrai, prekybos tinklai? kaip galima tikrą gamintoją įpareigoti teikti informaciją, kad ne, kad ne tas didysis tinklas teiktų savo informaciją. Aš, pažiūrėjau, nesuprantu šitų dalykų, gal pranešė galėtų paaiškinti. Um Labai jautriai reaguojame į maisto, su maisto produktais susijusius klausimus, tačiau kitą vertus žinome, kad vartotojai perka pagal uh, savo piniginės storį, tai yra nori mokėti kaip įmanoma mažiau. Turime suvokti, kad 402 pakeitimai aiškiai parodo, kad mes nelabai esame pasirengę įsiklausyti e, vieni kitų nuomonės. Man svarbus du aspektai, apie juos norėčiau ir pakalbėti. Pirmiausia, tai yra kilmės šalies ženklinimas. Aš esu kilusi iš Žemės ūkio regiono prie Eifelio, e, ten e, yra gaminami pieno produktai, taigi kyla mums klausimai, kaip turėtų būti ženklinami pieno produktai, sūriai. Kiti e, gaminiai šiuo metu kilmė yra ženklinama remiantis valstybėse narėse galiojančiamis taisyklėmis ir sudėtinga yra ten bendrą sistemą išvelgti. Jeigu vartotojai iš tiesų norėtų būtinai na, e, gauti informaciją apie tam tikrų produktų kilmę, tai jie gali tą padaryti. ES mes sudarėme sąlygas įsigyti maisto produktus ūkininkų ūkiuose, taip pat ir regionės kilmės produktus, pavyzdžiui, e, perkant pomidorų kečupą, jeigu ant jo nėra nuorodos į kilmės šalį, tai e, galėčiau to kečupo ir nepirkti, jeigu man labai svarbu būtų sužinoti, kur jis yra pagamintas ar iš kur yra kilęs. Ir aš manau, kad čia galime e, išvelgti tam tikrą privalumą, reklaminį privalumą e, maisto gamintojams, kuriuo jie tikrai turėtų pasinaudoti. Manyčiau, kad šis klausimas todėl neturėtų būti toks svarbus per balsavimą. Man yra svarbu, kad būtų ženklinami arba žymimi maisto produktų pakaitalai. Jeigu tiesa būtų tai, ką kalbėjo Renate Zomen, Zomer, kuomet e, pakaitalai būtų pristatomi kaip naujoviški gaminiai arba produktai, tai man tikrai būtų labai svarbu, kad tie pakaitalai būtų taip ir įvardyjami kaip pakaitalai tam tikrų gaminių. Prieš daug laiko, pasibaigus antrajam pasauliniam karui, buvo geriamas kavos pakaitalas ir <clears throat> žmonės tą puikiai suvokė, kad geria netikrą kavą. Manau, kad valgydami netikrą sūrį jie tą taip pat puikiai suvoktų. E, aš nenorėčiau dabar e, grįžti prie to klausimo, ar informacija turi būti pateikiama priekinėje ar galinėje pakuotės pusėje. Man svarbu, kad ji būtų pakankamai aiškiai įskaitoma, net jeigu informacijos patikimo šriftas yra pakankamai mažas, taigi čia nenorėčiau uh, tiesiog uh, užimti tokios nelankščios pozicijos šio klausimu. Svarbu, kad bendras rezultatas būtų teigiamas. Ačiū. Gracias, presidente. Eh, yo lo primero que quiero es reconocer. Eh... Ačiū. Visų pirmiausia, norėčiau eh, padėkoti poniai Somer, ji tikrai eh, nuveikė sudėtingą darbą. Sutinku su dauguma kalbėjusiu, tačiau norėčiau pasakyti trumpai keletą dalykų dėl ženklinimo etiketėmis. Svarbiausia bendrojoje rinkoje yra tai, kad e, nebūtų priimtos nacionalinės taisyklės, kurios iškeltų grėsmę bendrajai rinkai. E, e, o kalbant apie ženklinimą, turėtume pasiekti pusiausvyrą tarp vartotojų teisų ir neapkrauti verslo per, nu, per nelik didelę ir brangę biurokratiją, e, kad e, galiausiai už tai turėtų sumokėti vartotojai. E, žinoma, šriftas turėtų būti įskaitomas, tačiau šrifto dydis turėtų priklausyti nuo pakuotės dydžio. Ir kilmė E, yra labai svarbus dalykas. Kuo toliau, tuo labiau e, vartotojai vis labiau domisi kilmės šalimi, ypatingai kalbant apie šviežius produktus, pavyzdžiui, e, žuvį. Kilmės nuoroda gali būti pridėtinė produkto verte. Ir aš manau, kad dauguma gamintojų tikrai norės nurodyti kilmės šalį. Europos Sąjungoje maisto reglamentavimas yra labai išsamus, labai griežtas. Ir, ir jau ta, vien tai, kad produktas yra iš Europos Sąjungos, sudaro jo pridėtinę vertę. Ir tikrai ES gaminti produktai yra aukštesnės kokybės nei e, produktai importuoti iš trečiųjų šalių. Tačiau importuoti produktai e, konkuruoja su mūsų e, brangiais kokybiškais produktais. Ir jeigu gamintojai savanoriškai pateikia papildomą informaciją, aš manau, jie tik tai suteikia papildomos vertės savo produktui. Dėkoju. Pone Zaborska, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš labai trumpai norėčiau pasisakyti. Ši diskusija jau seniai tęsiasi, tačiau esu įsitikinusi, kad mūsų tikslas teikiant rekomendacijas yra teisingas. Mes turime suteikti vartotojams tikslę informaciją ir apsaugoti jos sveikatą. Tačiau kalbame ne tik apie vartotojus. Turėtume komp E, kalbėti ir apie e, sąnaudų kompensavimą gamintojams. To neturėtume užmiršti, kai taisyklės yra tokios griežtos, e, jos kenkia ir patiems vartotojams galiausiai. Turėtume nepamiršti ir smulkaus ir vidutinio verslo interesų. E, e, taip pat kalbėjome apie porcijos apibriežtį. Aš manau, kad porcijos dydis visuomet turėtų būti e, paminėtas ant pakuotės. Ir porcijos dydžio nurodymas padeda vartotojui suvokti, kas yra ta porcija. Jeigu bus tik tai energinės vertės ir maistinės vertės nurodymas šimtui gramų, tai klaidins vartotoje, kadangi dažnai vartojama porcija yra mažesnė nei šimtas gramų. Jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie tik tak žirnelį ar apie kramtomos gumos gabalėlį. Juk kalbame ne apie šimtus gramų ir ne apie šimtus mililitrų. E, tai ar tai turėtų būti nurodoma pakuotės priekyje ar e, už pakalyje, tai, tai svarbiausia čia yra vartotojo poreikiai. Taigi mano pakeitime, 302 e, pakeitime, aš norėčiau pasiekti kompromisu šiuo klausimu. Ms. Cadini. Grazie. Dėkoju. Aš labai trumpai pakalbėsiu. Atrodo, ši diskusija jau išsitėsi. Kadangi pozicijos yra labai skirtingos. kadangi situ, problemos yra tikrai e, kompleksiškos. Manau, kad svarbiausia yra vartotojų interesai ir jais mes turėtume vadovautis. E, tačiau tai savaime nustatyti yra gana sudėtinga. E, jau nemažai kas buvo pasakyta ir aš norėčiau šiek tiek pasikartoti plėtoti. E, tai yra e, prekybos tinklų e, privatus prekybos prekės ženklai. Pirmojo svarstymo metu mes visiškai praleidome šitą dalyką. Aš manau, kad tai yra labai svarbu vartotojams sužinoti, kur tas, tos, pre, to prekės ženklo gaminys yra pagamintas vartotojai nori žinoti prieš pirkdami produktą e, dar parduotuvėje, o ne parsinešę jį namo. Dėl produkto sušaldimo datos. Manau, ši nuostata gali būti šiek tiek diskriminuojanti kitų konservavimo būdų atžvilgių. Na, bet kokiu atveju E, žinome, kad šaldymas yra vienas iš efektyviausių konservavimų būdų išsaugant produkto e, tai e, kokybę ir savybės. Ir nereikėtų čia per daug apkrauti gamintojų per nelik didelę naštą. Ir nemanau, kad yra prasminga uh, E, nu, reikalauti ženklinti šaldymo datą. E, mes žinome, kad produktas e, gali būti užšaldytas ir anksčiau, negu jis patenka į parduotuvių lentynas. Na, įskaitomumas, manau, čia daugelis su sutampa e, ir visi sutinkame, kad informacija turėtų būti įskaitoma. Čia nekalbame apie šrifto dydžio, turime galvoti ir apie kitą informaciją. Ir aš e, manau, kad čia galėtume pasiekti kompromiso su taryba. Ir dar paskutinė pastaba, kurią, į kurią norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Uh, E, e, mane čia šiek tiek neramina, tai yra tos porcijų, dy, e, porcijų dydis. Šimtas gramų kaip porcija yra labai svarbu, kad galėtume palyginti produktų vertę tačiau jūs norite žinoti, ką jūs tiksliai suvalgote, tai reikia žinoti porcijos e, energinė ir maistinė informacija. Pavyzdžiui, krekeriai. Jūs turite žinoti, kiek yra kalorijų vienoje krekerių pakuotėje arba šokolado e, plytelėje kad man nereikėtų pačiai skaičiuoti. Aš, pavyzdžiui, e, makaronų norėdama sužinoti energinę vertę, aš galiu juos pasverti, bet paprastai juk taip nedarome. Na, yra atliktos studijos, Europos maisto informacijos e, tarybos e, moksliniai tyrimai e, nustatė, kad vartotojai geriau supranta ir priima informaciją, jeigu yra nurodyta porcijomis, o ne šimtų gramų produkto. Jau tai, kad informacija yra nurodoma šimtų gramų, yra labai gerai. Tačiau ką mes pasieksime, nurodydami energinę ar maistinę vertę porcijai. Galbūt vienose šalyse e, vartotojai sveria produktus, norėdami tiksliai žinoti e, jų vertę. Kitose Ne, bet kiek, kiek tokių atsiras, kurie svers sausainius ir skaičiuos jų energinę vertę? Bent jau kalbame apie pakuotus maisto produktus šiuo atveju. Dėkuoju. E, šioje diskusijoje. Čia jau daug buvo pasakyta. Aš manau, kad mes turėtume e, pratesti. Mes esame pateikę e, su ponu Šakt bendrą pasiūlymą dėl alkoholio. Aš manau, parlamento pasiūlymas yra geriau e, negu e, geresnė pasiūlyma nei taryba. Labai svarbu nurodyti kilmės nuorodą mėsai. Tai šis klausimas yra labai aktualus ir jau tris kartus mums buvo e, žadėta, tačiau dar reikės turbūt palaukti, kol jie priims mūsų siūlymą. Ir taryba yra atlikusi tyrimą dėl e, alkoholio Aš manau, kad labai didelė dalis Europos vartotojų tikrai nesuvokia kalorijų, kurias jie gauna gerdami alkoholį. Žinoma, visi žino, kad gerti daug yra negerai, tačiau tai, kad alkoholis turi tiek daug kalorijų, daugiau negu cukrus, aš manau, kad daugelis to nežino. Pavyzdžiui, saldaus e, vyno taurė, kiek e, kalorijų duoda tiek, kiek saldus gaivinantis gėrimas. Aš manau, kad e, turėtume paspartinti šią liniją, kurią taryba jau yra pasiūliusi. Na, o kas dėl porą kitų nedidelių pataisimų, pakeitimų, kur, e, kuriuos pateikėme su Vilmutu ir kitais, tai aš norėčiau ypatingai atkreipti dėmesį į 152 pakeitimą, kuriuo siekiama dar labiau e, e išvengti. E, E, klaidinančio ženklinimo, kad nebūtų klaidinančių vaizdų ant pakuotės. Pavyzdžiui, turiu aktualų e, pavyzdį, kur e, šokolado plytelės pakuotė, ant pakuotės nurodytos mėlynės, tačiau mėlynių šokolade nėra. Juk svarbiausia yra tai, kad maisto produktų e, žinybai visiškai tai nerūpi ir jie neturi nieko prieš, kad šokolado pakuoti, ant šokolado pakuotės būtų atvaizduotos mėlynės, o šokolade tų mėlynių visiškai nėra. Taigi e, tokios mūsų idėjus e, pirmo skaitimo metu jau susilaukė paramos. Galbūt turėtume dar pagalvoti apie vegetarianų vegetariško ir veganiško maisto produktų e, e, apibrėžimą. Dar apie kiaušinius. Jau pirmojo skaitimo e, svarstymo metu apie tai kalbėjom. Nuo 2012 metų yra ketinama uždrausti vartoti kiaušinius padėtus vištų auginamų narveliuose. Aš manau, kad turėsime tiesiog nubalsuoti ir nuspręsti. Dėkuoju. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui, ponui Mačiudakis. Thank you, uh... Dėkuoju. Man labai įdomu buvo klausytis jūsų diskusijos. E, ponia Rotberent ir kiti e, yra pateikę daug pakeitimų ir mes tikimės, kad mm, galėsime susitelkti į esminius klausimus, kad galėtume pasiekti kompromiso antrojo svarstymo metu. Ir žinoma, komisija to sieks. Ir padės visas pastangas ir e, pasitelks visas galimybės. E, kai kurie klausimai jūsų iškelti yra labai svarbus, kurie rūpi daugumai parlamento narių. E, o dėl e, ženklinimo pakuotės priekyje. Jūs kaip žinote, komisija e, pritarė pirminiai idėjai, pirmajam siūlymui, pirmojo svarstymo metu dėl ženklinimo, privalomo ženklinimo pakuotės priekyje, nurodant penkis pagrindinius elementus ir mus nuvylė tai, kad taryba e, nepritarė šiam siūlymui ir nepalaikė komisijos e, ir parlamento siūlymo. Mes e, pasakėme, kad paremsime bet kokią parlamento pozicija šiuo klausimu ir mūsų parama ir toliau išlieka. Tai tiek dėl ženklinimo pakuotės priekyje. O dėl kilmės šalies nurodymo, čia nuomonės yra skirtingos, tai akivaizdu ir argumentai iš abiejų e, pozicijų yra suprantami E, dauguma vartotojų pageidauja žinoti kilmės šalį, iš kurios yra e, produktas kilęs. Tačiau e, kai kuriais atvejais tai yra sunku padaryti gamintojams. Mes manome, kad pozicija kurią iškėlė taryba, yra, e, ją sunku būtų paremti ir mes tikimės, kad e, parlamentas šią poziciją apsvarstys kaip e, kompromisinę poziciją. Žinoma, komisija džiaugiasi, e, džiaugiasi, kad jūs pripažįstate įskaitomumo klausimą kaip svarbu klausimą ir džiaugiamės matydami, kad pranešėja siūlo e, paremti e, tarybos pasiūlymą. Ponas pirmininkė, daugiau turbūt čia nes nekalbėsiu, neišsiplėsiu, paminėjau svarbiausius dalykus. Dėkuoju uždėmesi. Dabar žodis e, pranešėjai, prašau. Äh, Ačiū pirmininkė. Matote, kad nepasant ilgos diskusijos ir toliau norime diskutuoti šio klausimu, norėčiau atkreipti dėmesį į Krista Klas mintis. Mes artėjame prie antrojo svarstymo ir per antrąjį svarstymą reikia apsispręsti, ar siekime kompromiso ar ne. E, negalime tikėtis tik iš kitos šalies nuolaidų, patys turime būti pasirengę jas suteikti. Manau, kad rytoj susitikime su šešėliniais pranešėjais galėsime šiek tiek e, suartinti savo pozicijas. E, atsakysiu arba reaguosiu iš eilės tvarka į pasisakymus. E, Glenis Vilmont nuomonė reikia teikti informaciją apie trans riebalus, e, transribesius rūkštis, tiksliau, man tiesą sakant, dėl jų jokių problemų nekyla, aš abejinga jų atžvilgiu, tačiau tai galėtų būti uh, dėl to galėtų kilti tam tikrų techninių problemų, kadangi sunku tarpusai atskirti transriebesius rūkštis, kurios yra natūralios ir dirbtino būdu pagamintos. E, esama tokių produktų, kurios e, savo sudėtyje turi natūralių transriebiųjų rūkščių e, ir, pavyzdžiui, pienas, pieno produktai. Taigi klausimas yra, kaip mes turėtume čia elgtis vartotojų atžvilgių E, ir kaip mes turėtume dabar įspėti dėl to vartotojus, e, turint omenyje, kad e, pieno produktuose esama natūralių transriebių rūkščių ir techniškai negalima jų atskirti nuo dirbtinų, todėl transriebių rūkščių draudimas, mano nuomonė, yra neįmanomas, nerealus Tačiau manau, kad galima būtų šį klausimą aptarti dar išsameu ir dėl to nereikėtų pradėti taikinimo procedūros. Dėl e, pakeitimų didelio skaičiaus. Taip, aš kaip pranešėja pati pateikiau nemažai pakeitimų, tai susijęs su tuo, kad ministrų taryba neatsižvelgia į labai daug detalių, kai kurie kolegos iš naujo teikė savo pakeitimus, remdamiesi atitinkamais per pirmąjį svarstymą pasiektais rezultatais. Per pirmąją diskusiją, ankstesnę diskusiją šį klausimą jau išsamei aptarėme. Noriu pasakyti, kad e, buvo pateikta maždaug 30 papildomų pataisų grinai techninio pobūdžio. Prašau į tai atsižvelgti šešėlinius pranešėjus, juose kalbama apie būtinybę prisitaikyti prie su Lisabono sutarties nuostatomis susijusių naujovių ir e, mūsų teisės tarnyba atkreipė dėmesį į šių pakeitimų būtinybę. Prašau į tai atsižvelgti, jie nėra turi, su turiniu susiję, tačiau yra ganai techninio pobūdžio. Dėl kilmės šalies ženklinimo daug kolegų apie tai kalbėjo ir minėjo, kad tai svarbu vartotojams, tą giržiu nuolat per savo susitikimus, todėl taip pat laikausi šios nuomonės, tačiau turiu pirmiausiai pasakyti, kad nežinome, ar visose ES valstybėse narėse ši informacija svarbi vartotojams, kadangi atlikta tikrai labai mažai tyrimų, nedidelėme skaičiuje valstybių narių susijusio su E, kilmės šalies ženklinimo svarba vartotojams ir e, tų tyrimo rezultatai rodo, kad vartotojai į tai nekreipia didelio dėmesio ir e, labai skirtingi rezultatai apklausų atskirose valstybėse narėse. Nežinau, ar kolegos netgi patikės, tačiau kai kuriuose valstybėse vartotojams uh, maisto produktų kilmė yra svarbesnė nei kitose. Pavyzdžiui, Vokietijoje didžiai vartotojų daliai tai nėra svarbu. Vokiečiai apsisprendžia pirkti ar nepirkti atitinkamą maisto produktą pagal jo kainą, o ne pagal jo kilmę. Jeigu kitose valstybėse yra kitokia padėtis, tai aš, aišku, turiu tą realybę priimti, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad e, rimtų mokslinio tyrimų rezultatų šio klausimu neturime. Vartotojų apsaugos organizacijos mums daug ką pasakoja, tačiau nežinome, ar taip yra iš tiesų. Ponas Matudakis, komisijos atstovas, pagristai į tai atkreipė dėmesį, kaip ir keli kolegos, kad kilmės šalies ženklinimas iš esmės e, gali sukelti tam tikrų e, problemų susijusių su e, biurokratinės naštos padidėjimu, su išlaidų padidėjimu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad maisto produktų sektoriuje 80 procentų visų įmonių yra mažos ir vidutinės, į tai taip pat privalome atsižvelgti ir nepamiršti galų gale, kad e, tą papildomą kainą, tas papil, už tas papildomas išlaidas turės sumokėti galiausiai vartotojas už tą papildomą <clears throat> informaciją, kuri turi būti skelbiama ant pakuotės. Šių dalykų privalome nepamiršti, taip pat privalome ir siekti kokio nors sprendimo. Aš noriu asmeniškai pasakyti, kad neprieštarauju kilmės šalies ženklinimu, tačiau jis turi būti įmanomas, neturi kainuoti per daug. Todėl, manau, privaloma šį klausimą svarstyti dar ir toliau, galbūt netgi ir su ministrų taryba dėl porcijų dydžio teikiamas kompromisinis pasiūlymas, kurį aš pateikiau pačią pradžią, nustatyti, apibriežti porcijų dydį. Savaime suprantama, galima teikti, kad arbatinis valgomas iš aukštas viena rekelė arba podukas, podelis yra porcija. E, aišku, tą e, riekelės dydį galima laikyti porciją tik tuo atveju, jeigu maisto produktas jau yra supjaustytas nes rekelių dydis gali taip pat būti skirtingas, taip pat kaip ir skirtingas yra arbatinių ir valgomųjų šaukštų dydis valstybėse narėse. Taigi E, tokios e, porcijų dydžio nuorodos taip pat nebūtų visiems priimtinos, tačiau e, su porcijų dydžiu susijęs tas privalumas, kad vartotojas gali įsivaizduoti daug maž porcijos dydžio, kuomet atitinkama nuoroda yra pateikiama gramais, tai yra sunku įsivaizduoti apimtis, kiek pavyzdžiui galėtų būti 25 gramai bulvių traškučių, ar e, tai sutilptų į vieną valgomą išaukštą ar ne. Todėl mes siūlėme bendradarbiaujant su komisija, su kitais interesuotais subjektais ir vartotojų apsaugos organizacijomis nustatyti porcijos dydį. Tai yra pakankamai sudėtinga, tačiau turėtų būti įmanoma ir reikėtų toliau šioje srityje dirbti. Jau pradžioje minėjau tiesų pasirengusi ir neprieštarauju nuorodoms apie porcijų dydį, tačiau privalome užkirsti kelią tiems informacijos pagražinimams, teikiant nuorodą apie mažesnio dydžio porcijas. Apie palyginamumą taip pat buvo minėta, todėl privaloma palikti 100 e, gramų maistinės vertės dydį E, atitinkamoje maistinės vertės lentelėje, kuri yra privaloma ant e, galinės pakuotės pusės, e, kurioje papildomai mes ketiname pateikti, nurodyti informaciją apie porcijų dydį. Šiuo metu vyksta labai aktyvus, tai aktyvus lobistų darbas susijęs su to, kad taip pat ir priekinėje pusėje būtų nuoroda ne vien tik tai apie 100 gramų produkto maistinę vertę, tačiau taip pat ir apie porcijų dydį. Dėl to galime laikytis skirtingų nuomonių, tačiau visas diskusijas susijusi su nuorodomis priekinėje pakuotės pusėje, nes galinėje pakuotės pusėje jos ir taip bus pateikiamos. Dėl dažų vartojimo maisto produktuose arba dažomų maisto produktų. Čia reikia papildomai įsiaiškinti tam tikras aplinkybės ir aš šį klausimą bandysiu aptarti susitikime su šešėliniais pranešėjais. Šios dienos posėdėje mes gavome atitinkamą e, informaciją iš e, Alliance for Food Transparency lobistų organizacijos, tai pavadinimas panašus į nevyriausybinę organizaciją, kuri tačiau iš tikrųjų tokia nėra, tai yra tokia lobizmo forma, kurios mes su kuria neturėtume taikstytis, e, taip pat man nepriimtini ir kai kurių kolegų. Iš anksto išdalyjami informaciniai biuleteniai, su tokiu atveju susidūrėme per paskutinį posėdį. Aišku, pram, pramonės įmonės turi tam tikrų interesų e, kurias stengiasi apginti. Rytoj su šešėliais pranešėjais galėsime šį klausimą aptarti. E, tokia informacija galėtų būti klaidinamo pobūdžio, e, nes e, dažyti maisto produktai galėtų sudaryti įspūdį, kad tarkime daržovių dalis juose yra didesnė, nors iš tikrųjų taip nėra dėl įskaitamumo šrifto dydžio ir kitų susijusių aspektų mes norime užtikrinti įskaitomumą. Norime, kad ne tik šrifto dydis, tačiau taip pat ir spalvinis kontrastas tarp e, šrifto ir jo fono būtų nustatytas. Mano pasiūlymas per pirmąjį e, svarstymą buvo atitinkamas pateiktas parlamentas jam pritarė, mes jį ir toliau, ir toliau laikysime šios pozicijos ir sieksime atitinkamo kompromiso dėl įskaitomumo taip pat dėl e, atstumo tarp atskirų raidžių arba tarp eilučių. Teiksime savo pasiūlymus komisija, tuo tarpu siūlo nustatyti privalomas taisyklės, jie jas šiuo metu rengia, siekiant e, įskaitomumą užtikrinti, manau, kad tai yra geriausias būdas, visą laiką laikiausi tokios nuomonės, kad e, klausimas susijęs su raidžių dydžiais e, yra tokio techninio pobūdžio, kad parlamentas neturėtų priimti dėl jo sprendimo, reikia šį darbą palikti ekspertams, specialistams ir turėtume pritarti tarybos pasiūlymui šiuo klausimu, nes e, siūloma mažoms pakuotėms pasirinkti mažesnį šrifto dydį ir taip pat e, pačios mažiausios pakuotės jų atžvilgių turėtų būti taikomas tam tikros išimtis e, iš įvairių taisyklių, nes paprasčiausiai jų nebūtų galima toms mažiausiams pakuotėms pritaikyti. Taigi čia mūsų nuomonės labai smarkiai nesiskiria. Kolegiai Grostet noriu pasakyti, kad e, specializuotų maisto produktų ženklinimas, pavyzdžiui, kūdikio maisto yra reglamentuojamas kitose teisės aktuose. Manau, kad ir toliau taip turėtų likti nes tai yra savaime suprantamas dalykas ir nemanau, kad dėl to turėtų kilti didelių problemų. Kolegė Grostet minėjo natrį arba sodą. E, reikėtų matyti galimybę teikti papildomą informaciją apie natrio sodos kiekį maisto produktuose. Moksliškai reik, e, būtų teisinga uh, tik tai informaciją apie natrį teikti, tačiau ne apie druską, tad tarpu aš siūlyčiau, kad vartotojai geriau suprastų, taip pat e, teikti informaciją ir apie druską. E, natris, kuris yra natūralios kilmės e, ir yra natūraliai esantis tam tikrose maisto produktuose, tačiau esama ir e, natrio, kuris e, kilęs iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, natrio gliutomatą galima būtų paminėti ir čia, mano nuomonė, jau reikėtų vartotojams teikti atitinkamą informaciją, tačiau ministrų taryba kol kas e, tokios pozicijos nesilaiko. Kolega Krameris minėjo, kad reikia atsižvelgti į bendrosios rinkos aspektus, aš taip pat palaikau jo nuomonę, reikėtų atsiriboti nuo valstybių narių, kurios norėtų taikyti įvairias išimtis susijusius su maisto produktų ženklinimu. Tai būtų tikrai neprimtina ir nesuprantama mažoms ir vietiems įmonėms, tačiau tokį pasiūlymą mes jau anksčiau esame atmetę. Dėl E, produktų, kuriems netaikomas muito mokestis, kolega Rosi tai minėjo, ženklinimo. galimybė ženklinti bemuičius produktus tik tai anglų kalba. Manau, kad šiuo klausimu reikėtų paprasčiausiai balsuoti. Aš manau, kad uh, siūlymas būtų prasmingas, ypatingai didžiose tarptautiniuose oro uostuose. Nebūtų labai prasminga reikalauti ženklinimo tik tai to šalies kalba, galbūt tai galėtų būti to šalies kalba ir anglų kalba papildomai. Čia tikrai būtų neprotinga reikalauti ženklinimo vien tik tai tos valstybės kalba, kurioje yra oro uostas. Kinoteatrai kolega Skilakakis jau išėjo iš salės, tinkamas pakeitimas buvo patvirtintas kaip konstatuojamoji dalis per pirmąjį svarstymą. Dabar vėl teikiamas balsuoti. Grįžtant dar prie kolegos Rosi pasisakymo ir kalorijų normos arba maistinės vertės, e, kurie reikalingas suaugusiai moteriai. Kolega Rosis e, protestuoja prieš tą 2000 kalorijų nuorodą suaugusiai moteriai, reikalaudamas, kad ir vyrams būtų atitinkama nuoroda. Jo reikalavimas yra pagristas, tačiau e, aš manyčiau, kad reiktų ir teikti tą nuorodą dėl e, vidutinės kalorijų normos kurią turėtų per dieną suvartoti suaugusios moteris, <clears throat> turint omenyje, kad vyrų kalorijų poreikis yra kitoks, bet kokia atveju atitinkamos problemos, kurios yra su šiais klausimais susijusios, dar turės papildomai būti aptartos, kaip ir e, tam tikrų maisto produktų užšaldimo atos. E, Kolega Rosi taip pat klausė, ką e, mes laikome šanksto supakuotais žuvies, žuvies produktais. Aš atitinkamą apibrėžimą jau esu pasiūliusi. Vien, vieni, viena tokių produktų dalių galėtų būti laikoma šviežiai supakuoti maisto produktai, kurie skirti parduoti parduotuvėse maisto produktų tą pačią dieną. Taip pat buvo minėt, minėtos, minėti maisto produktų tinklai, kurie parduoda tam tikrus gaminius savo vardu, teikdami, kad e, jie pagaminti būtent e, to tinklo, nors iš tikrųjų taip nėra. Tačiau kai kurie gamintojai paprasčiausiai nori, kad e, nebūtų jų įmonės pavadinimas minimas ant pakuotės, nes jų užsakovai yra skirtingi prekybos tinklai ir nu, tokiu būdu gamintojai e, patektų į nedėkingą padėtį jeigu visuomet reikalautų, kad būtų nurodomas jų pavadinimas ant atitinkamo prekybos tinklo maisto produkto pakuotės, nes dažniausiai tie maisto produktai yra pigesni nei e, to gamintojo e, gaminami originalūs maisto produktai ir vartotojai paprasčiausiai nenorėtų tada pirkti uh, to gamintojo pagaminamų produktų. Taigi į šios aspektus taip pat reikia atsižvelgti, Krista Klas pasiūlymas dėl pakaitalų ženklinimo e, sūrio pakaitalas negali būti vartojamas terminas, nes negalima vartoti žodžio sūris ant to produkto, kuris iš tikrųjų nėra sūris. Taip pat e, negalime kalbėti apie kumpio pakaitalą, kuris yra iš suklijuotos mėsos pagamintas, nes e, tas produktas negali vadintis kumpiu, tokios yra įstatymo nuostatos, taigi, manau, reikia šios rytie taip pat ieškoti sprendimo ir tikiuosi, kad jį surasime. Manau, kad e, mano minėti aspektai buvo visi, kurie buvo paminėti diskusiją, dar vieną dalyką norėčiau pabrėžti. Manau, kad turėtume būtinai stengtis patvirtinti šį dokumentą per antrąjį svarstymą tam, kad nereikėtų šio pranešimo svarstyti per taikinimo procedūrą, turint omenyje, kad negalime prognozuoti, koks būtų taikinimo procedūros rezultatas, nes kartais gali diskusijos taikinimo procedūros metu ir žlugti, todėl manau, kad rengiantis antrajam svarstymui galima susitarti dėl kompromisinių pakeitimų taip pat ir su taryba, nes jeigu dabar viskas žlugtų, tai vartotojams reikėtų dar mažiausiai 10 metų laukti geresnio maisto produktų ženklimo, to mes tikrai nenorime. Pirmininkas. Kadangi laiko labai nedaug ir, ir suteiksiu labai trumpam pasisakymui. Taip, pirmininkė, kas dėl maisto ženklinimo e, nurodant kilmės šalį, aš buvau e, Hongkongo e, susitikimo pirmininkas, kur 152 šalis dalyvavo. Jeigu e, Buvo tokių pavyzdžių e, pateikta, e, kad gaminys pagamintas e, Kanadoje ir tai yra palmių aliejus. Mes jau turime kilmės nuorodos ženklinimą vyno atveju, tai ar tai itališkas ar prancūziškas vynas. Nėra teisinių kliučių šiam Ir Hongkongo e, konferencijoje buvo aiškiai pasakytai. Manau, kad čia jokių problemų neturėtų kelti. Dėkoju. Dabar e, balsuosime e, dėl, šios, dėl šio pranešimo. 40 sekundžių pranešėjai dar suteiksiu žodį. Dėl to, ką pasakė kolega, norėčiau pasakyti, kad tai nėra taip sudėtinga kalbant apie žalius, šviežius produktus, tačiau didžiausia problema kyla dėl perdirbtų produktų, kaip reiktų ženklinti juos. Čia jau yra visai kita istorija ir čia išsiskiria nuomonės, kai kurie nori e, ženklinti mėsą, kuri yra sudėdamoji dalis, kiti nori, kad būtų ženklinama tik pagrindinė sudėdamoji dalis. Ir čia vyruoja skirtingos nuomonės tarp komisijos ir tarybos, taigi mes dar turėsime aptarti šį klausimą. 19 balandžio balsuosime ir plenarinio posėdžio metu Liepos mėnesį bus galutinis balsavimas sekantis e, darbo tvarkės e, punktas. E, E, maisto ir pašarų aktas, akto taikymas e, maisto produktams e, ryšim su Fukushima nelaimė Japonijoje. Thank you, Mr. Chairman. Dėkoju, ponas pirmininkė. Kaip visi žinote, praeitą savaitę prezidentas Barozo kalbėjo Strasbūrė apie e, šias, e, e, šios klausimus. 25 kovo buvo kalbama apie šių priemonių pradėjimą taikyti ryšium su atominė nelaimė Japonijoje. Dėl jodo ir cezio, e, cezio e, kiekių maisto ir pašaruose importuotuose iš Japonijos. E, ir viena iš pagrindinių kritikų išsakytų yra tai, kad mūsų E, nustatytos tų radioaktyvių elementų kritinės vertės yra kitokios nei e, taikomos Japonijoje. Dėl sertifikatų reikalavimų įvežamiems iš Japonijos produktams E, e, tuose sertifikatuose turi nurodoma, kad produktai atitinka e, keliamus reikalavimus ir šie reikalavimai turėtų būti vykdomi įvežimo vietoje. Priemonės yra E, priemonių jau yra imtasi, mes turėtume taip pat pripažinti tai, kad Japonija nuo pat pradžių informavo komisarą apie tas priemonės, kurių e, jie ėmėsi Jie pat, patikino, kad niekada nesu, nesuteikė leidimų išvežti e, produktų į ES, jeigu jie yra pripažinti netinkami naudoti Japonijos rinkoje e, ir e, atlikti patikrinimai tiek Japonijoje, tiek Europoje. Ir E, aišku, kad Japonijoje e, nustatyti leistini pavojingų medžiagų kiekiai dabar bus taikomi ilgesnį laiką. Ir rezultatai, e, kuriuos mes turime dabar, rodo, kad daugeliu patikrinimų atveju buvo nustat, nenustatyta pavojingų medžiagų arba labai e, minimalus jų kiekiai. E, 394 reglamentas e, e, yra e, taikomas ir per artimiausias savaitės ir mėnesius taip pat bus taikomas. Dagmarot Berent, dėkoju. Kol kas, ačiū Dievui, yra nedaug tokių pavyzdžių, bet tai yra pavyzdys, kai, kai komisijos darbuotojai praranda ryšį su realybė, visiškai praranda ryšį su realybė. Turiu pripažinti. Aš tiesiog žado netekau, kai prieš porą savaičių pamačiau, kad komisija ištraukė 25 metų senumo teisės aktą ir pagalvojo, o jis visai dar modernus, galima jį taikyti šiandien. Reiškia, e, e, šiandien reiktų pasakyti, kad mes kalbame ne tik apie ribinės vertes, o mokslininkai sako, kad tos ribinės vertės, tos vertės jau yra pavojingos sveikatai. Taip pat mes jau seniai žinome, kad e, dėl to visi Europos mokslininkai sutarė. Ir e, EFSOS rekomendacijos, e, kurias gavome neseniai, jos nėra jau tokios neginčytinos. Taigi, jeigu mes kalbame apie tokią jautrę temą, kaip maisto produktų užterštumas cezių jodų ar kitais pavojingais elementais, kur visa Europos visuomenė reaguoja galbūt net pernelyg, su pernelyg didelę baimę, E, kyla klausimai, ar, pavyzdžiui, galiu valgyti žuvį ir panašiau. Ir, ir staiga komisija ištraukia Černobilio laikų e, teisės aktą. Iš tiesų, aš čia netgi žadą praradau. Galbūt reikia, kad generalinis direktoratas, atsakingas generalinis direktoratas šiek tiek labiau grįžtų į Europos realybę, atrastų tą ryšį su realybė. Galbūt reikėtų pagalvoti, kad nėra geras dalykas, jeigu yra daug lašišos, kurio, kurioje yra viršijamos ribinės vertės nei Japonijoje pas mus. Ir čia ne komisijos pirmininkas turėtų įsikišti, kai jis mato, kad jis blogai informavo visuomenę. Kaip galima dabar, inform, kaip galima paaiškinti piliečiams apie šitas klaidas, apie, apie tuos kvailus pranešimus, čia iš tiesų galima pasakyti, kad komisija dirbo labai prastai, labai nejautriai, praradusi ryšį su realybė. Aš atsiprašau jūsų, kad dabar taikau jums asmeniškai savo pastabas, iš tiesų jos turėtų būti taikomos komisarui. E, ir iš tiesų e, ponas Baroso nėra didžiausias vartotojų teisų gynėjas, tačiau jisai pats turi suvokti, kad dabar jisai e, tiesiog daro prastą viešųjų ryšių kampaniją. Kai grįšite į komisiją, į savo, į savo biurą, jūs turite nepamiršti taip pat ir proporcingumo prevencijos principo, e, nes jis egzistuoja, todėl prašau, žiūrėkite ateityje prieš primdami sprendimus, e, žiūrėkite, galbūt reikia e, pasitarti su kitais generaliniais direktoratais, kurie nuolat dirba su maisto produktais, kurie nuolat e, turi ryšį su, su piliečiais. Galbūt tada galėtumėte pasvarstyti, kas yra prasminga daryti e, susidariusioje situacijoje. Merci beaucoup, monsieur le président. Moi, j'aurais voulu. Ačiū, pirmininkė. E, keletą klausimų norėčiau iškelti. Nežinau, ar jie yra realistiški. Mes kalbame apie e, radioaktyvės atliekas ramiajame vandenyne. E, ir žuvis yra užkrečiamos radioaktyvimis medžiagomis dideliais, dideliuose plotuose. O kaip dėl užterštumo, kuris e, randamas žuvise e, pagaunamuose tūkstančiai, tūkstančiai kilometrų už e, nuo, nuo tos zonos, pavyzdžiui, Kinijoje. Tai Taigi čia yra tam tikra problema, ar mes tikrai e, galim, esame gavę visas garantijas e, dėl žvejybos, kuri vykdoma net labai toli e, nuo įvykio vietos. Tai būtų toks mano klausimas komisijai. Ačiū. Ja, <clears throat> jag undrar om kommissionen. Norėčiau žinoti, ar komisija galėtų pakaltėti pakal, pakartoti. Nes taryba juk dar nepatvirtino tos e, direktyvos, kaip e, Rod Berent e, e, minėjo, juk nereikėtų 25 metų senumo e, ribų imti, kurios dar tada buvo kritikuos. Jeigu yra cezo kiekiai reglamentuojami po Černobilio, tai dabar negalime tvirtinti patvirtinti visuomeniai, kad mes čia nepadidinome ribinio verčių. Aš manau, kad čia labai prasta komunikacijos politika. Tačiau, kaip minėta, tos ribinės vertės pagristos e, e, senais duomenimis, 25 metų senumo e, duomenimis. Jeigu ta pati politika būtų taikoma švino atžvilgių, tai tos vertės būtų dabar septynis kartus didesnės e, švino taršalams. Jeigu e, dešimt žmonių e, apšvitinsime apšvitinsime didelę dozę ir 10 milijonų žmonių menka dozę, juk sudėtinė švitinimo dozė bus ta pati svarbiausia yra tai, kiek mes, su kiek mes galime taikytis, koks yra tas, e, kokia ta e, sudėtinė rizika, kokie, kokia tai rizika, ar tai yra e, chemikalų rizika. Juk kiekvienas paskutinis, kiekvienas lašas gali būti paskutinis perpildantis taurę. Ir aš ne tik Jap e, kalbu apie Japoniją, juk ir e, e, jungtinėse valstijose yra rybinės vertės. Ir aš manau, kad labai gerai, kad mes labai sparčiai, greitai reaguojame į tuos sprendimus. Tačiau svarbiausia pakeisti, atnaujinti tą jau seniai galiuojantį reglamentą. Cezis juk neiš, neišniks iki birželio 30-osios Todėl mums reikėtų nuolat galiojančio sprendimo, ilgalaikio sprendimo. Karl-Heinz Florence. Paprastai aš visuomet džiaugiuosi, kai galiu pakritikuoti komisiją. Tačiau iš tiesų šį kartą atvejs netoks, kaip buvo čia pristatyta. Įvyko katastrofa Japonijoje, o Europoje 26 e, metus mums nereikėjo tokio teisės akto. Jis buvo priimtas Černobilio laikais, kuomet buvo daroma prielaida, kad gali būti kad gali įvykti katastrofa ES ir kuomet spinduliuoti ES būtų labai aukšta. Ir tuomet e, kad būtų apskritai, kad liktų maisto produktų, buvo nustatytos tokios aukštos ribinės e, vertės. Kad dabar komisija ištraukė šitą seną e, teisės aktą, manau, jį pasielgė teisingai, nes jeigu ji nebū, nebūtų jo ištraukusi, tai mes neturėtume jokių ribinių verčių, taigi tas pirmasis žingsnis buvo teisingas, tačiau kad mes 25 e, metus nedirbome ties šiuo klausimu, tai galbūt galima priekaištauti e, dėl to. Taigi, manau, Dagmar kad, kad mes jau pakankamai seniai pažįsta, pažįstam vienas kitą ir esam žaliųjų draugai, bet komisija dabar nėra tas blogietis. Ji e, turi seną teisės aktą, bet tai neturėtų jai trukdyti toliau aktyviai ir intensyviai dirbti ties šiuo klausimu. Taigi aš mėgstu bartis ant komisijos, bet šiandien turiu jai pritarti. Vittorio Prodi. Vittorio Prodi. <clears throat> Volevo sottolineare un po' anch'io il. <clears throat> Aš taip pat norėjau atkreipti dėmesį į būtinybę imtis veiksmų ir taikyti tuos teisės aktus, kuriuos mes patvirtiname remdamėsi Černobilio nelaimės patvir, patirtimi. Tačiau privalome visą informaciją suteikti visuomeniai susijusią su grėsmėmis, susijusią su radioaktyvios spinduliuotės grėsmėmis e, ir maisto produktų vartojimu, užterštų galimai maisto produktų vartojimu. Reikia labai didžiai ištirti tam tikrų maisto produktų galima užterštumą, taip pat pavyzdžiui ir atskirų žuvies ar mėsos pakuočių. Klausimas yra pakankamai svarbus arba toks turėtų būti, nes e, tos pakuotės taip pat galėtų būti užterštos ir e, vienas dalykas yra užterštumas e, arba užterštas maistas, kuris yra vartojamas žmonių ir kitas aspektas yra užteršta pakuotė ir per ją persiduodantis užterštumas maisto produktams. Ir čia remdamėsi Černobilio patirtimi mes galėtume taikyti tam tikras priemonės. Tačiau šiuo atveju turbūt bus tam tikrų skirtumų susijusių su radio aktyvių elementų kilme, kuri bus turbūt kitokia nei Černobilio nelaimės atveju. Prašyčiau komisijos mums paaiškinti, kaip jie ketina prisitaikyti prie šių naujų aplinkybių ir uh, į tos skirtumus tarp e, Fukushimos nelaimės ir Černobilio nelaimės, ypatingai perdirbant maisto produktus ir juos e, pakuojant, pavyzdžiui, skardinės pakuotės. Pirmininkas e, tiek buvo pasisakymų, dabar žodis teiksime komisijai dar kartą. Dėkoju, pirmininkė. E, e, aš e, norėčiau atsakyti į ponios Berent kritiką. Čia, ne, jeigu jūs darėte nuorodą į EFSA, tai nėra EFSA ekspertai, tai yra kiti ekspertai. Na ir dėl ką komisija turėtų, e, ketina daryti dėl galimo maisto produktų už, e, užtarštumo. Tai praeitas savaitę penktadienį buvo e, aptarta reguliacinėme komitete. Buvo nutarta, kad bus rekomenduota valstybėms narėms stebėti ribinės vertės tų importuojamų produktų įvežimo punktuose ir nustatyti galimą maisto produktų užterštumą. Dabar nuo, nuo, šių, nuo šio laiko bus tai daroma įvežimo punktuose. E, vakar tai buvo patvirtinta. Tai E, liečia ir žuvi pagauta e, kitose, e, kituose vandenyse, apie kuriuos kalbama mūsų reglamente. Ypač tai atvejais, kai žuvi, tais atvejais, kai žuvis yra importuojama į Europos Sąjungą. Ir dar į klausimą, ką e, komisija ketina daryti su tėmis ribinėmis vertėmis nustatytomis šiuo metu galiojančiame reglamente. Aš jau anksčiau sakiau, e, kad e, eksportas vykdomas pagal Euratomo sutartį bus peržiūrėtos šios nuostatos per artimiausius artimiausius e, savaitės, per artimiausius mėnesius, ar mes galios, e, e, paliksime galioti senesnės ribinės vertės, ar mm, jas keisime. Na, o dabar dėl konservų, maisto konservų tikrinimo, tai čia galiu pasakyti, kad e, lygiai tos pačios tikrinimo procedūros yra taikomos kaip ir visiems kitiems įvežamiems iš Japonijos ir Ramio vandenino regiono e, šalių. E, valstybėms narėms yra rekomenduojama atlikti atsitiktinę tokių produktų patikrą. Dėkuoju. Yeah, I, I Dagmar ir aš pasakėme, kad mes nesidžiaugiame e, tuo faktu, kad jūs naudojate tik Euratom ekspertus. Jie nėra susijęs su e, brandoliniu sektoriu. E, kaip Jūs vaizduojate, kodėl EFSA specialistai ir kiti specialistai nėra susiję su e, brandolinė sritimi? Žodis komisijai. Iš generalinio direktorato su kolega mes čia e, pasitarėme. Šie ekspertai, e, e, jų tarpa įeina tų specialybių ekspertai, kurias jūs paminėjote. Tai nėra, nėra grinai inžinieriai, tai yra specialistai iš įvairių mokslo sričių, Tačiau šiuo metu, kaip sanko e, generalinis direktoratas ir komisija, mes neketiname įtraukti EFSA specialistų e, šiuo klausimu. Žodis Dagmar, prašau. Norėčiau dar kartą aiškiai pasakyti. Žinau, kad EFSA už tai atsakinga ir todėl aš taip piktai žiūrėjau į pramonės generalinį direktoratą, nes energe, energetikos sektorius iš tiesų mums kelia rūpešti. O EFSOS atveju galima pasakyti, kad e, mokslininkai priema sprendimus, nustato ribinės vertes, bet jie nebūtinai atsižvelgia į visus esamus principus ar priežastis. Pavyzdžiui, tą prevencijos principą nebūtinai atsižvelgia. Todėl aš norėčiau jūs e, tikrai labai paskatinti ir jūsų generalinį direktoratą, ir energetikos generalinį direktoratą, kad jūs nustatytumėte, kad jūs e, nustatytumėte tas ribinės vertes, kurias e, Euratomo ekspertai yra nustatę, nes mes negalime toleruoti ribinių verčių, kurios viršyje, pavyzdžiui, Japonijos ribinės verčia, vertes. Girdėjau, kad komisija buvo labai nustebusi kad me, mums nepatiko e, tas Černobilio laikų teisės aktas. Komisija mano, kad tos ribinės vertės turėtų galioti. Ir aš. Ir komisija nesirengė jų sumažinti. Todėl, jeigu jūs priminėsite tokius sprendimus, tai Europos parlamentas e, nepritars tokiam sprendimam. Vittorio Prodi. Prodi. Vittorio Prodi. Faccio una, una precisazione anche perché... Eh, nel... Leiskite patikslinti. Kai buvau jaunas, e, tai buvo prieš keletą metų, e, Taigi, prieš keletą dešimtmečių aš dirbau radiologinės apsaugos srityje ir dirbau radiologinės E, brandolinės saugos srityje. Euratomas, žinoma, užsijima su tam, tam tikrų taisyklių taikymu. Tačiau tos taisyklės yra sukurtos visiškai kitoje e, srityje. Ir aš kalbu apie Tarptautinę radiologijos saugos komisiją, tai yra visiškai nepriklausomas organas. E, kuris suvaidino labai svarbų vaidmenį. nustatant matavimo vienetus ir taikytinus kriterijus ir e, ypač sukuriant savoką somatinių pažeidimų, kurie gali iškilti kilti e, didelės spinduliuotės, e, veikiant dideliai spinduliuotėjai. Somatinių pažeidimų atvejais, kai organizmas yra eksponuojamas e, dideliai radiacijai. O priešingai nei stokastinių atvejų, tai kalbame apie tikimybę tik tai. Ir ar ta tikimybė yra proporcinga e, apšvitinimo doziai. Tai yra visiškai skirtingi argumentai, kurias turėtume atsižvelgti. Kadangi vienu atveju kalbame apie žalą, padaryta tiesiogiai organizmui. E, ir čia yra auglių bei genetinių sutrikimų e, pavojus. Tai yra aš dėl mokslinio e, tikslumo norėčiau atskirti šios du dalykus. Žinoma, yra ir taisyklės susijusios su bendra gyventojų e, brandolinės sauga. Ir ES tai užsijima e, Euratom organizacija. I'm um, Again, take, I take note of uh, what was... Taip, aš pasižymėsiu tai, ką Jūs pasakėte. Aš nesu uh, brandolinės saugos ekspertas, aš perdusiu uh, Jūsų žodžius, aš puikiai suvokiu uh, tai. Ir šiuo metu Aš tikrai e, perduosiu e, visą tai, e, tačiau šiuo metu e, pas, e, esame pasitelkę tik Eurot Tomo ekspertais, palaikome nuolatinį ryšį su Japonijos atsakingais e, pareigūnais, e, e, taip pat stebime situaciją visame Ramio vandenino regione. Ir galiu patikinti jūs, kad kai tik tai e, e, gausime įrodymų, e, bent menkiausią įrodymą, kad mūsų priemonės yra nepakankamos, mes imsimės papildomų priemonių. Dėkoju. Dėkoju. Taigi procedūra bus nuspręsta koordinatorių posėdžio metu, po e, posėdžio pabaigoje e, šiandien po pietų ir e, iki pietinį posėdį baigiame. Dėkoju.